Mes chers collègues, bonjour. Nous allons... Kolegos, laba diena, pradėsime darbą. Bonjour, monsieur Lungril. <laughs> laba diena, ponia Lungrin. Na, šioje salėje karšta tikrai ne, karšta tikrai nebus, salė tikrai atvesinta. Pradedame. E, gal galėtume patvirtinti darbo tvarkę, jeigu nėra prieštaravimų. Toliau protokolas. Gegužės 30 dienos posėdžio protokolas jį galėtume patvirtinti, jeigu neturite prieštaravimų. Mm, ypatingų pirmininkės pranešimų šiandien neturiu, todėl iš karto einame prie pirmos diskusijos. Tai yra diskusija apie teršalų išmetimų kvotas. Pranešėja yra Žaklin Foster. Taigi periname prie kito darbos arkės punkto, ponia Foster. E, pone Foster, savo pranešime jūs nagrinėjate delikatų, jautrų klausimą, jis labai svarbus ir aplinkosaugai, ir aviacijai. Ir žinoma, tai taip pat svarbu ir kalbant apie mūsų santykius su priekybos partneriais. Po e, pranešimo pristatymo buvo susitikę šešėliniai pranešėjai, jie aptarė įvairius kompromisus. Ir dabar suteikiu žodį poniai Foster po to suteiksiu žodį šešėlinėms pranešėjams ir kitiems komiteto nariams, kurie norės pareikšti ir savo nuomonę. Taigi mūsų šiandienos darbų grafikas gana įtemptas. Iš karto pasakysiu, kad E, išskyrus pranešėją ir šešėlinius pranešėjus, e, kiti neturėtų ilgiau, kalbėti ilgiau nei po minutę. Po to suteiksiu žodį Europos komisijos atstovams, e, kurie atsakysi klausimus, kurių, manau, bus. Ir taip pat suteiksiu baigiamąjį žodį poniai Foster. Pone Foster, ar esate pasirengusi? Žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Kolegoms, kurie tiesiogiai neprisidėjo prie pranešimo, noriu pasakyti, kad šis e, pranešimas, šiame pranešime kalbama yra apie laikrodžio stabdymą. Mes norime sukurti pasaulinę e, taršos leidimų priekybos sistemą, atsižvelgdami į Europinę sistemą, kuri buvo sukurta prieš keletą metų, bet taip ir neįsibėgėjo. Bet kuriuo atveju didelį darbą atlieka komisija ir aš tikrai e, pritariau komisariai Bulč, kai praėjusiais metais lankėsi Monrealėje. Mūsų pagrindinis tikslas yra stabdyti laikrodį. Mes siekiame sukurti pasaulinę sistemą, kuri įsigaliotų 2020 metais. Ir mums tenka atsakomybė e, bent jau dabar sustoti ir nebedirbti su naujais teisės aktais. Taigi mes kalbame apie sistemą, į kurią įeitų ES ir dar 161 šalis ir labai tikimės, kad ta sistema galėtų veikti visame pasaulyje. Tokia būtų ideali situacija. Tikrai nėra prasmės kurti skirtingas sistemas skirtingose pasaulio kampeliuose. Reikėtų pasaulinės sistemos. Gera žinia ta, kad e, sistema yra savanoriška, tačiau e, kai valstybės narės e, įsipareigojos laikytis, tai to savanoriškumo nebelieka. 70 valstybių nusprendė prisidėti prie šios sistemos, o jos visos drauge E, iš, e, yra, išskiria maždaug 75 procentus visų teršalų. E, aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, be koordinatorių, kurie stengiasi suformuoti griežtesnę poziciją dėl to teisės aktų stabdymo ir na, aplinkos komitete mums nelabai sekėsi, tačiau dėl trilogo tai mes galime dėti pliusą. Dėl e, susitikimo su šelniais pranešėjais Strasbūrė norėčiau padėkoti šelniems pranešėjams. Mes aptarėme keletą kompromisų ir e, gal, aš atsižvelgiau visus EPP, SND ir ALDE pakeitimus. Jų nebuvo labai daug. E, atsižvelgėme tik į vieną ar du žaliųjų E, pakeitimus ir vieną ar du GUE frakcijos pakeitimus. Ir aš manau, kad e, socialistų frakcijos nariai, kurie buvo pateikę panašių pakeitimų kaip žalieji, mm, na, turi žinoti, kad e, tie pakeitimai, dėl kurių balsuosime rytoj, nede, ne, nedėra su ta kryptimi, kurią mes pasirinkome. Ir norėčiau trumpai prisiminti, kad tam, kad pasiektume laikrodžio stabdymą, E, pirmą kartą mes bendradarbiavome su, bendradarbiavo e, daugelis frakcijų, APP, SND, ALDE, EKR ir kai kurie atskiri nariai, nes manėme, kad tai būtų geriausias būdas susitarti dėl pasaulinės sistemos. Dabar aš pakalbėsiu apie tris sritis, e, kompromisinių pakeitimų nenagrinėsiu, visi juos turite. Tiesiog noriu paaiškinti, kad yra dvi sistemos pradinė senoji ES ATL sistema, tai yra e, sistema, kurioje numatytos viršutinės ribos, priekyba ir aukcionai. Būtent tokia yra ES ATL sistemos esmė. Nauja pasaulinė sistema bus e, e, emisijų kompensavimo sistema. Ir jūs pamatysite, kad e, aš išbraukiau net ir linijinį veiksnį iš komisijos pasiūlymą, nes tas linijinis veiksnys netiktų su kompensavimo sistema, jis tinka senai sistemai, tačiau nebūtinai dėrėtų su naujaja sistema. Ir bent jau e, tokias rekomendacijas aš gavau. Taip pat turime akcentuoti, kad negalime, negali būti dubliavimuose ir konflikto su tuo, kas bus daroma ateityje, nes kai mes pradėsime laikytis pasaulinės sistemos, mano nuomonė, ta sistema turi būti taikoma ir skrydžiams iš trečiųjų šalių, taip pat e, skrydžiams EEE. E, e. Nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, skrydis iš Madrido į Paryžių yra traptautinis skrydis ir ta sistema turi būti taikoma. Ir be to negalima tikėtis, kad valstybė narė arba kažkokia įmonė taikys kitokią sistemą. Ta pati sistema turi būti taikoma ir vidaus skrydžiams. Ir tai mes įrašėme į vieną iš kompromisų. Toliau kiti aspektai. E, pradinėje sistemoje, kai buvo siekiama gauti pajamų, toje sistemoje formuluotės buvo labai abstrakčios, buvo kalbama apie e, pajamas iš emisijų aviacijos sektoriuje ir mm, buvo sakoma, kad tos pajamos turi būti nukreiptos į tam tikrus klimato kaitos projektus. Mes to per daug neremėme, nes jeigu kalbame apie oro erdvės aviacijos sektorių, tai reikia kalbėti apie konkrečius projektus, pavyzdžiui, švarus dangus 1, švarus dangus 2 ir kalbame apie milijoninius, milijardinius projektus, kurie jau yra įgyvendinami. Taip pat turime ir bendro dangaus projektą ir bus ir ateityje kitų projektų, kurie padės mažinti teršalų išmetimus. Taigi aš norėčiau, kad valstybės narės išskirtų pajamas iš pasaulinės sistemos ir jas e, valstybėse narėse nukreiptų uh, į mokslinius tyrimus ir į tokius projektus, kurie padeda mažinti CO2 išmetimus aviacijos sektoriuje. Taigi tokia yra mano pagrindinė idėja dėl tikslinio lėšų surinkimo. E, kitas dalykas, apie jį kalbama septintame kompromisnėme pakeitime. Mm. E, pradinėje ATL e sistemoje buvo numatytos tam tikros išimtis, pavyzdžiui, E, mokymams, taip pat kai orlaiviai naudojami mokymams, taip pat humanitariniams tikslams arba ką nors gabena, tai akivaizdu, kad jiems mm, ta sistema netaikoma, nes tokių orlaivių neskrenda keleiviai siauraja prasme. Ir iš... čia kalbame apie du ar tris dalykus. Mes stengiamės pasirinkti tokią kryptį, kuri mus padėtų sėkmingai gyveninti sistemą, tuo pačiu metu remiant ir komisiją, ir tą komandą, kuri mm, dalyvavo dėrybose į KAO, Monrealyje. Na, esame nusiteikę optimistiškai, tačiau pagrindinis tikslas dabar yra sustabdyti laikrodį. Taigi dar kartą dėkoju šešėlinėms pranešėjams už konstruktyves diskusijas. Taip pat ačiū ir komisijos darbuotojams, kurie pateikė pasiūlymus. Dabar lauksiu jūsų pastabų. Ačiū. Ačiū poniai Foster. Pradėsime diskusiją. Suteiksiu žodį ponui Vandenkamp. Ačiū ponia pirmininkė. Man tenka garbė pakeisti kolegą Markusą Ferberį, dėl jis šį vakar negalėjo ateiti. Jo vardu dėkoju pranešėjai už e, Jackie Foster, už konstruktyvų bendradarbiavimą. Ir pastarosius porą mėnesių su mumis taip bendradarbiavo šio pranešimo e, detalų pristatymą ponė Foster e, padarė puikiai, man atrodo, mes turime kompromisinių pakeitimų, kuriuos mums pavyko parengti. Mes juos, e, manau, visi PP e, frakcijoje galėsim juos paremti. Sutinku su ponė Foster. Europos Sąjunga turėtų stengtis e, ne viena siekti tokių tikslų, kurie vardinti šiame dosije. Tačiau supraskime, kad yra labai daug techninių dalykų, kurie vers e, emisijas iš aviacijos mažinti ar riboti. Pažiūrėkime, kas padaryta per pastarosius dešimt metų, turbūt e, daugiau nuveikta negu pritaikiant pačią ETS, e bet pažiūrėkime, kas e, vyks per artimiausius porą metų, reikia tęsti pradėtą darbą ir aš tikiuosi, kad Envi komitetas, transporto komiteto atidžiai išklausys. Nes dabar matome, kad yra siūloma daug išmintingų ir protingų minčių, ir Europos parlamentas pasielgtų protingai, jeigu paklausytų ir išgirstų mūsų komitetą. Ačiū, ponė Vandekamp. O toliau e, ponas e, Torvalds. Ačiū. E, Rūdienį buvau Monrealėje. Parlamento komisijos ir tarybos delegacija važiavo ten ir mes visi e, trys glaudžiai bendradarbiavome puikiai. Ir e, džiaugiamės kad galime parengti labai aiškę poziciją, suformavome e, sistemą ir e, vienintelis skirtumas turbūt buvo tas, kad mes suvokėme, jog Europa visų pirma dabar turi pasirūpinti globalios teisingai veikiančios sistemos egzistavimu. Ką tai reiškia? Ta sistema, kurią mes rengiame, turės būti suderinta su globalia sistema, tarsi įjungta į globalę sistemą. Ji turės tą globalę sistemą sustiprinti. Todėl dabar jūsų pristatytas komisijos pasiūlymas yra absoliučiai teisingas ir nukreiptas teisinga linkme. Svarbiausia, kad Europa e, įsilietų į stabilę globalę sistemą. Mes e, esame tik tai stebėtojai formuojant tą sistemą. Bet mes vis tik turėtume pasirūpinti, kad Europoje sukurtoji e, sistema e, prisidėtų, sustiprintų ją. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad užtektų politinės valios e, sutartis ir susitarimus įgyvendinti. Jeigu sutartys yra, kad ir e, labai gerai parengiamos, bet jas nekreipiamas dėmesys, tai nieko gero, todėl turime siekti politinės valios. Dėkojame poniai Foster, kuri E, parengė labai gerą dokumentą, mes paremsim didžiąją dalį jos kompromisų. Taip pat labai svarbu pasakyti, kad yra uh, GUE ir žaliųjų pakeitimų pasiūlymų, kurie mūsų nuomonė yra geri ir juos reiktų paremti. Manau, kad dalį jų galima įtraukti į kompromisus. Ir dar uh, man svarbiausia yra tai, kad tos įplaukos, kurios bus surinktos iš emisijų priekybos, galėtų e, grįžti į klimato e, veiksmų įgyvendinimą. Tai yra nepaprastai svarbu. Tie pinigai turi nenueiti niekur kitur. Aš e, manau, kad mes visi galim pastudijuoti dar balsavimo sąrašą. Ačiū. Labai ačiū, ponė Nilsen. Mesina. Labai ačiū. Aš visų pirma noriu padėkoti Jackie Foster už parengtą dokumentą. Bendradarbiavimą puikiai parengti aštuoni kompromisai, kaip jau sakyta, visus juos galima paremti. Mes ES emisijų priekybos sistemą, vadinamą ETS, esame ištobulinę, aš sakyčiau, bet reikia stengtis, kad pasauliniu lygiu būtų kažkas padaryta. Kai kalbame apie globalų požiūrį, turim siekti globalaus sprendimą. ICAO, civilinės aviacijos organizacija, pateikė gerų pasiūlymų ir dabar ES turėtų pažiūrėti, ar negalėtų padaryti spaudimo, kad jos tikslai būtų dar toliau siekiantis ir būtų įgyvendinta visų pirma tai, kas yra padaryta. Junktinės Amerikos valstijos pasitraukė, bet visos kitos valstybės išlieka ir žiūrėkime, ar mes galime iš tiesų įgyvendinti tai ties, ko susitarta. Nematau prasmės europiečiams kelti dar daugiau iniciatyvų. Jau anksčiau girdėjome ir matėme, kaip iš to gali nieko neišeiti, todėl mano nuomonė labai svarbu išlaikyti IKAO reikalavimus pasaulio lygių ir turime netgi daryti spaudimą, kad tie reikalavimai būtų sugriežtinti. E, žaliųjų, pavyzdžiui, pateikti pasiūlymai susijęs su kitais teršalais, bet CO2 irgi labai svarbus, bet e, supraskime, kad mūsų sistemos yra kalbama tik apie CO2, negalima įtraukti kitų rūšių dujų, e, jei, kitų dujų rūšių, jeigu mes ne, neparengėme savo sistemos. Bet vis tik tai dėkoju Jums už labai konstruktyvų bendradarbiavimą ir gerai padarytą darbą. Ačiū, Tone Killonen toliau. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset kollega Fosterille hänen. Ačiū kolegijai Foster už labai konstruktyvų bendradarbiavimą. Visų pirma, turiu pasakyti, kad galbūt mūsų siekiai šiek tiek skiriasi, ne vienodo tikslų išsikėlėme. E, tai matome iš požiūrio į kompromisus. Tačiau vis tik atspirties taškas turėtų būti toks diskusijose. Paryžiaus susitarime yra numatyti visi įsipareigojimai ir numatyta, kokie sektoriai turi veikti gyvenant tuos įsipareigojimus. Aš tikiuosi, kad bent jau kelių eismo sektoriuje bus įdėkta tiek pat pakeitimų, kiek ir jūrų transporte. Jeigu tai nebus padaryta, iki 2021 metų globalaus sustarimo nepasieksime. Apie aviaciją tą patį galime pasakyti. Turime visų pirma ieškoti Europos sprendimo, kaip ir tarp jūrų transporte, kur susitarimą pasiekė Tarptautinė jūro organizacija IMO. Mūsų Europos šeimoje didžiausias klausimas yra toks. Kaip sukurti gerą bendras, ehm, bendro dangaus, vieno dangaus e, politiką. Labai daug sunkumų čia iškilo, labai daug problemų ir aš manau, kad mes patys turime labai daug ką nuveikti. Imkime priemonių, kurios leistų sumažinti emisijas, pritaikydami savus vietos sprendimus, jeigu tik įmanoma jų rasti. Bendrai aš e, tikiuosi, kad e, transporto sektorija galėjome tvirtesnės pozicijos pasiekti. Galbūt Envi komitetas e, turėtų šiek tiek kitaip į mus žiūrėti. Dėl dabar pasirinktos Envi pozicijos aš daugiau pakeitimų nesiūliau. Deja, mūsų frakcija negali paremti visų kompromisinių pakeitimų, kadangi jie mūsų nuomonė yra silpni. Nepaisant to, dėkoju mm, pranešėjai už gerą bendradarbiavimą ir už bendro tikslo siekimą. Merci, madame. Ačiū, ponė Kilonen. Thank you, Chair. Ponas Dalum kolegos. Dabar mums bekalbant, aviacija vis daugiau ir daugiau išmeta teršalų. Dabar svarstame sprendimą, kaip pavėlinti priemonės, kuriomis tų teršalų kiekis sumažėtų. Mūsų nuomonė, tų sprendi, priemonių reikia greičiau. Todėl aš keturis dalykus norėčiau vardinti. Tol, kol uh, visos priemonės nebūra gyventas iki 2021 metų, aviacijos teršalai turėtų sumažėti 50 procentų nuo 2017 metų, ypač ES palaikant ryšį su trečiosiomis šalimis, taip mes pagreitinsime IKAO e, veiksmų efektyvumą. Kitas dalykas, IKAO sandoris yra klaidingas, bet aišku, geriau turėti tokį negu jokio. Tačiau e, susijusios pusės turėtų ne tik išsikelti to ambicingus tikslus, bet ir ieškoti galimybių e, juos įgyvendinti. IKAO numatytos priemonės neturėtų pakeisti ETS, bet turėtų būti gyvendamos per ETS. Ypač ES vidaus skrydžiams turėtų būti taikomi ETS reikalavimo, ne ICAO reikalavimai. Kitas dalykas, aviacija turi nepaprastai daug žalos, daro daug žalos aplinkai, ne tik dėl CO2, taip pat ir dėl azoto, dėl sulfatų, dėl kitų e, nuodingų medžiagų išmetimo. Yra paskaičiuota, kad e, aviacijos E, daroma žala aplinkai yra du ar keturis kartus didesnė negu tik CO2. Todėl mes turėtume galvoti apie bendrą žalą klimatui ir aviacijos emisijoms turėtume pritaikyti atitinkamą dauginimo koeficientą. Ketvirtas dalykas, šioje priemonėje stengiamas įgyveninti teršėjas moka principą, emis, e, kvotų laisvas e, nemokamas paskirstimas. E, leistų didelę dalį pinigų iš mokesčių mokėtojų perkelti pramoniai. Aviacijai neiškyla toks anglės dvideginio nutikėjimo pavojus kaip kitiems sektoriams, todėl visas kvotas šiam sektoriu valstybės narės turėtų teikti aukcionams. Mes remiame Europos komisijos pasiūlymą taikyti E, linijinį mažinimo koeficientą nuo 2021 metų. Ir galiausiai mes manome, kad ES visos transporto politikos priemonės turėtų būti orientuot, orientuotos į klimato kaitos mažinimą. Monsieur, monsieur Dalindé, je me retourne. Ačiū. Dabar žodis komisijai. Ponia Lorans Graf. Tikiuosi, girdėjote, ką sakė nariai, suprantate, kaip jiems neramu dėl klimato susitarimo, dėl to, kas vyksta kitoje Atlanto pusėje. Svarbu turėti visą tai omenyje, nes tai svarbu ir klimatui, ir mūsų ekonomikai. Ačiū, ponė pirmininkė. Visiems laba diena. Iš tiesų, mes e, jūsų atidžiai klausėmės. Taip pat dėkuoju pranešėjai, poniai Foster, visiems šešėliniams pranešėjams. Labai malonu girdėti, kad vyko aktyvios diskusijos e, praeitą savaitę Strasbūrė. Manau, kad visi sutarėme, jog e, reikia daryti pažangą, reikia daryti ją sparčiai su šiuo dokumentu, tai tiesiog būtina. Tad Labai laukiame jūsų kompromisinių pasiūlymų dėl pakeitimų. Dėl pasiūlymo patvirtinimo iki metų pabaigos, taip, tai būtina, reikia sutelkti dėmesį į laikinosios taikymos ryties išplėtimą, kad e, būtų apriepti ir e, svidaus e, skrydžiai. Svarbu, kad numatoma sistema kuo greičiau pradėtų galioti. Ir, kaip žinia, mes jau esame tai minėję, kai kalbėjome anksčiau šiame komitete. Daug dirbama šią kryptimį dabar į KAO, tam, kad sistema pradėtų veikti kuo greičiau. Tai labai svarbus darbas. Tikimės sulaukti papildomos informacijos apie tai, ar ir kaip sistema dalyvaujančios šalis gyvendins ir nacionalinės teisės aktus šioje srityje, kaip ir jūs minėjote, pirmininkę, kai kalbėjote apie žinias iš JAV dėl Paryžiaus susitarimo. Uh, E, žinoma, ne viskas klostosi tą kryptimį, e, kurią norėtume, bet turime atkreipti dėmesį ir į kitus e, svarbius žaidėjus, tokius kaip Kinija. Taigi, ne, neužbėgime už akių į kau darbo rezultatams, palaukime ir pažiūrėsime. Galėsime susidaryti aišku vaizdą dėl sistemos, dėl to, kaip ji galės būti įgyvendinta. Taip pat, manau, taip pat atsargiai reikėtų vertinti e, vidaus e, skrydžius. Reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi ir 2030 metų įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą. Kaip žinome, visi ūkio sektoriai turi nešti savo indėlį, skaitant aviaciją. Visi uh, turi prisidėti prie sumažinimo 40 procentų tikslo. Žinoma, kalbant apie kursiją, čia yra gana reikšmingų skirtumų. Visų pirma, susijusiu su tuo, kad ir vietos lygmenių turi būti dedamos didelės pastangos siekiant mažinti emisiją, bet žinoma yra ir kitų skirtumų. Reikia tiesiog viską stebėti, užtikrinti, kad uh, E, nenutiktų nieko panašaus kaip su Paryžiaus susitarimu. Tai būtų labai svarbu dabar šiame etape. E, čia galėčiau priminti pono Trumpo kalbą. Svarbu, kad e, savo pasiūlyme paminėtume linijinį mažinimo veiksnį. Kol kas tiek labai lauksime jūsų kompromisinių pasiūlymų dėl pakeitimų ir tolesnio darbo su jumis. Ačiū. Merci beaucoup, Madame Graf. Je redonne la parole à notre yeah. rapporteur. Ačiū dabar žodis poniai pranešėjai, poniai Foster. Dėkuoju. Už pastabas ponas Vanderkamp iš EPP labai teisingai iškėlė klausimus susijusius e, su pastaraisiais 20 metų aero, e, oro ir kosmoso e, srityje. Uh, Žinoma, e, šioms rytims e, visi šie klausimai labai svarbus, svarbu daryti pažangą, bet to e, šių sektorių veikla yra labai svarbus veiksnys, bet to, kalbant apie projektą Clean Sky, švarus dangus, kalbama apie 1,4 milijardą eurų. Ir apskritai vykdoma labai daug darbų, labai svarbu ir valstybėms narėms didinti pajėgumus, nesiskūsti. Visi turime prisimti atsakomybę. Ponas Nilsen, socialistų frakcijos, mano geras draugas, taip pat teisingai pasakė dėl Paryžiaus susitarimo. Taip, iš tikrųjų, tai gana kritiška pastaba, turint omenyje Junktinių Amerikos valstijų prezidentą, kuris nusprendė, kad JAV neturėtų laikytis šio sustarimo, bet vis dėlto, nepaisant to, JAV gali prisijungti prie globalios emisijos sistemos, nes tas susitarimas ir ši sistema yra du atskiri dalykai. Tai labai svarbi pastaba, jie pritarė ir komisija. Kalbant apie lėšų skirimą um, konkretiems moksliniams tyrimams, konkrečioms sistemoms, manau, kad uh, ir uh, sektoriai turi dalyvauti. Nenorime, kad pinigai būtų švaistomi tuščiai, nepasiekiant jokių rezultatų. Ačiū taip pat uh, komentarams iš Aldė, poniai Kilinen. Ačiū. Deja, um, um, kolega iš Žaliųjų taip pat E, išsakė kritinę pastabą dėl to, kad reikia europinio sprendimo. Taip, e, reikia europinio sprendimo, bet e, jo laukiame jau dešimt metų ir ko gero geriausia būtų paieškoti globalaus pasaulinio masto sprendimo. Uh, jeigu nepavyksta rasti europinio sprendimo. Ir e, kolegoms iš e, žalių frakcijos vėlgi galiu pasakyti, kad negalime tikėtis, kad šalis, e, tautos pradės taikyti kažkokias skirtingas sistemas vietos lygmenių, nacionalinių lygmenių šioje srityje. Tai būtų tiesiog neįmanoma. Ir Reikia susitarti dėl sistemos, svarbu suteikti žmonėms priemonės, <clears throat> kuriomis jie galėtų atlikti savo funkciją, savo darbą. Tai būtų geriausiai išeitis. Visiems e, dėkuoju, rytoj vyks balsavimas, kaip jau buvo paminėta, taip pat noriu padėkoti komisijai. Manau, kad e, vyksta labai konstruktyvus bendratarbiavimas e, ir tikiuosi, kad jis vyks ir toliau. Ačiū pirmininkė. Merci beaucoup, Madame Foster. Je rappelle que le... Ačiū. Poniai Foster, balsuosime rytoj ryte. Dabar einame prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra komisijos pasiūlymas dėl 2009 metų direktyvos naujos redakcijos. Tai yra direktyva e, dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją. E, šis pasiūlymas yra susijęs su trečiojo energetikos e, paketu, jo nauja redakcija ir taip pat ES įsipareigojimais, kuriuos jį prisėmė pagal Paryžiaus sustarimą. Ir Žinoma, čia svarbiausias klausimas yra transporto sektoriaus diversifikavimas ir svarbiausia e, diversifikavimas e, e, siekiant mažinti priklausomybę nuo iškasnio kūro. Suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Bas Eckhout, kad jis pristatytų pranešimą. Much, And, uh... Ačiū pirmininkė tiesa, tai vienas iš svarbiausių dokumentų žiemos dokumentų renginyje, kurį komisija parengė praeitų metų pabaigoje. Žinoma, į e, įtraukta nemažai e, svarbių e, klausimų dėl azoto junginių valdymo, dėl kitų klausimų dėl to, kaip galima plėtoti atsinaujinančius energijos šaltinius nuo 2021 iki 2030 metų. Atsinaujinančių energijos šaltinių srityje transporto sektorius, žinoma, atlieka labai svarbu vaidmenį, žinoma, visi žinome, kad dabar transporto sektorija suvartojama 32 procentai visos energijos ir išmetama 22 procentai visų šiltame efektą sukeliančių dujų. Vykstant e, diskusijoms ES apskritai siekiama gyvendinti kuo labiau gyvendinti su atsinaujančiais energijos šaltiniais susijusius tikslus, 27 procentų tikslą iki 2030 metų, kaip prenumatyta komisijos. Ir e, man atrodo, kad e, toks tikslas yra labai mažo E, užmojo. Jeigu iki 2020 metų pavyks pasiekti 20 procentų tikslą, po to e, kas metus bus galima e, didinti atsinaujančių energijos šaltinių dalį 5 procentais, vėliau ilgainiui 1 procentu. Galima būtų panagrinėti įvairias energijos šaltinių kainas. Komisija siūlo po 2020 metų sumažinti didėjimo mastus nuo 5 procentų iki 1 procento. E, nemanau, kad daugelis e, galvoja, jog tai logiškas pasiūlymas, ko gero reikės padiskutuoti apie tai, ar nevertėtų padidinti tą tikslą. Visiškai suprantu, e, kad už tai atsako ITRI komitetas. Na, bet kuriuo atveju yra neblogai, kad įvairūs komitetai gali kišti savo trigrašį į visas diskusijas. Bet to, žinoma, reikės dar padiskutuoti apie tai, ar reikės nacionalinių tikslų. Žinome, kad taryboje e, buvo toks nerašytas susitarimas e, siekiant padėti Britams, nes jie nieko nenorėjo daryti atsinaujinančių energijos šaltinių e, srityje ir na, taip buvo pasiektas toks es susitarimas, kompromisinis susitarimas tarp valstybių narių taryboje, bet e, turbūt parlamentas tam negalėtų pritarti, nes dėl tokio susitarimo atsiranda tik daugiau neaiškumo. E, tai bus susijęs su labai ilgomis diskusijomis dėl valdymo. Manau, būtų daug aiškiau, jeigu būtų nustatyti nacionaliniai tikslai. Iš patirties žinome, kad nustačius nacionalinius tiks, nacionalinius tikslus e, šalis ima E, imasi veiksmų. Jeigu Niderlanduose e, prieš kelius metus, prieš trejus metus nebūtų e, nustatyti nacionalinių tikslų šioje srityje, ko gero nebūtų pasiekta tokia pažanga, kaip yra dabar. Manau, kad taryba turėtų turėti tai omenyje. Be to vyksta diskusijos dėl atsinaujinančio energijos šaltinių direktyvos. Uh, Reikia e, žinoma e, pažymėti, kad e, didelė tų diskusijų dalis skirta transporto sektoriui, be kita ko biokūrui vadinamajam. Pirmiausia, komisija siūlo dėl pirmosios kartos biokūro jau numatyti riba 7 procentų, bet e, ta riba bus e, laipsniškai mažinama, kad būtų iki 2030 metų pasiektas e, lygis 3,8 procento. Aš nusprendžiau nekeisti tos ribos, taip ir palikau tą ribą 3,8 procento. Žinojau, kad yra žmonių, kurie visiškai nori atsikratyti E, iš jėvinių kultūrų gaminamus e, atsinaujinančius e, energijos išteklius. Man atrodo, kad būtų verta palikti tą ribą 3,8 procento, kad būtų bent jau realistiškas tikslas, kurį galėtume pasiekti, bet man ne visai patinka požiūris į e, tokius atsinaujančius energijos šaltinius, e, e, kurių matome žemės ūkyje. Ne visi jie yra blogi. Galima taikyti tinkamus kriterijus ir pagal juos spręsti, kas yra geras biokūras ir kas ne. Daug kalbama apie tai, kad visą tai turės neigiamą poveikį biodizelinui, puikiai tai suprantu. E, kita vertus, žinome, kad e, pirmosios e, kartos žemės ūkio kilmės biokūras nebūtinai, žinoma, daro teigiamą poveikį ŠSD ir kitiems aspektams. Visi žinome, kas sakoma apie lifpalmių aliejų, siekiama kuo labiau sumažinti šio aliejų saudojimą, gaminant biodizeliną. Dėl užuot sakius, kad mums tiesiog nereikia tam tikro kūro šaltinio, turėtume taikyti tam tikrus konkrečius kriterijus pagal kuriuos galėtume priimti pagrįstus sprendimus. Ir jeigu tie kriterijai bus taikomi objektyviai, žinoma, lygpalmių aliejus ir taip nebebus laikomas tinkamų kūro šaltiniu. Kalbant apie tą 3,8 procentų ribą, buvo daug minėta, kad faktiškai tai labai netinkamas tikslas, nes jis bus kengsmingas visam e, žemės ūkio kilmės e, biokūrui. Aš galėčiau visą valandą e, kalbėti apie tai, bet šiek tiek patrumpinsiu savo pastabas. Būtų galima numačius tokią ribą padidinti e, gerųjų šaltinių naudojimą, pavyzdžiui, e, bioetanolio, e, kurio naudojimo dalis dabar sudaro tik 20 procentų. Yra pažangiųjų Mm, e, biokūro rūšių, iškastinio kūro rūšių ir kitų. E, kalbant apie e, juos visus, kalbama apie ribą 6,8 procentų, taigi yra 3,8 procentų ir 6,8 procento. Viskas čia e, gerokai susikomplikuoja, e, nes reikia užtikrinti sažiningą konkurenciją tarp e, tų visų, kas sieks 6,8 procento lygio. Kita vertus, reikės užtikrinti, kad būtų teisingiau viskas paskirstoma tarp įvairių kūro rūšių. Jeigu perėtume prie žiedinės ekonomikos, iš atliekų pagamintos prekės turės būti naudojamos naujais tikslais, pagal naują paskirtį. Ir dabar su iškastiniu kūru komisija šioje srityje dirba, stengiasi dirbti labai sparčiai. Aš tikiuosi, kad apie tai kol kas galime nekalbėti ir vėliau sulaukti pasiūlymo dėl konkrečių iškastinio kūro rūšių. Kalbant apie kriterijus, žinoma, dar padiskutuosime apie tai, kas yra pažangusios e, biokūras. Dėl žemės ūkio kilmės biokūro e, yra nustatoma ta mano minėta riba. Dėl kitų rūšių tikrai, manau, galėtume atsargiau pagalvoti, nes e, tos rūšys gali būti naudojamos ne tik transporto sektoriuje, pavyzdžiui, pramonėje. Pramonės atstovai uh, mano kabinete neretai kalba apie tai, kad pažangusis biokūras gali būti naudojamas ir pramonėje, pirmiausia, chemijos pramonėje. Ir būtų labai svarbu užtikrinti, kad e, kalbant apie biokūrą ir jo paskirtį, būtų kalbama ir apie kitus tikslus, kuriais galima panaudoti biokūrą ir kitus e, kūro tipus, vėlgi tą patį alifpalmių aliejų. Al Taigi, darydami pažangą, turime užtikrinti, kad nepadarytume tų pačių klaidų, kaip ir su pirmosios kartos kūro rušimis. Reikia tvarių kriterijų. Baigdamas noriu dar pakalbėti apie aviaciją. Komisija čia um, teikia tam tikrus koeficientus, nesu tikras, kad tai tinkama. Uh, Jeigu ir yra koks nors vienas e, sektorius, kuriame reikėtų kuo labiau plėtoti biokūrą ir jo naudojimą, tai būtent aviacijos sektorius. Ir e, todėl pranešėjas ir siūlo įtraukti aviaciją į tą 6,8 procentų tikslą, kad užtikrinant konkurenciją būtų užtikrinama teisingesnė, sažiningesnė konkurencija tarp biokūro, elektros ir visų kitų. E, vis dėlto e, aviacija yra tas rytis, e, į kurią turi būti investuojama ir į kurią turi būti vykdoma užtikrinama biokūro pažanga. Manau, kad visai neblogų pasiūlymų čia galima išvelgti ir lauksiu jūsų pastabų. Non, Ačiū ponui Pas. Kut, iš tikrųjų neturime valandos, nors žinoma labai įdomu ir jūsų klausytis. Ponas Salinį. Diskusijos dar tik prasideda, bet turiu pasakyti, kad esu šiek tiek susipainiojau klausydamas kolegos e, pristatymo. Jis e, iškėlė daug klausimų, aptarė daug konkrečių temų susijusių su transporto sektoriumi. Daugeliu bendro pobūdžio pastabų mes galėtume pritarti. Tas e, nustatytas tikslas 27 procentai atsinaujinančių energijos šaltinių nėra privalomas. 25 procentai yra ES lygio tikslas ir čia kyla klausimas, įprastas klausimas, kiek šalių laikysi šio tikslo, kiek e, iš jų bandys to tikslo siekti, bet jo nepasieks. Taigi tai yra klausimai susiję vien su transporto sektoriumi. Ir manau, kad e, būtų naudinga šį klausimą nagrinėti ne tik šiame komitete. Mes nekalbame apie išteklių dalies padidinimą bendrame energijos išteklių komplekse. Mm, reikia 40, siekti 40 procentų tikslo, tačiau tas tikslas vis dėlto turi būti tvarus, jis turi būti tvarus per tam tikrą laikotarpį, jis taip pat turi būti tvarus atsižvelgiant į visą energetikos išteklių kompleksą. Ir taip pat reikia įtraukti visus sektorius, kad jie padėtų siekti tikslo. Tvarumas nėra tik kažkokia retorika, reikia čia mąstyti realistiškai. Toliau kalbant apie transporto sektorių, kyla klausimas, ar pavyks pasiekti 10 procentų tikslo. Ankstesnio tikslo pasiekti nepavyko artėja 2020 metai, diskusijos vyksta ir neaišku, ar tikrai teisingai buvo pasirinkta e, atsisakyti to 10 procentų, kurie buvo skirti transporto sektoriui. Taigi mums dar reikėtų palaukti pasiūlymo dėl transporto sektoriaus dalies. Taip pat Turiu pasakyti, kad pritariu tam, kas buvo pasakyta apie biokūrą. Pranešėjas detaliai apžvelgė m, mm, tikslus. Aš prie to negryšiu, tik noriu priminti pranešėjo iškeltus klausimus. Tai yra, kokiamis priemonėmis yra siekiama pereiti nuo pirmos kartos prie antros kartos biokūro. Šis klausimas tebėra atviras girdime pastabų iš chemijos pramonės, maisto pramonės. Yra įvairių produktų, kurie yra, yra įtraukti į garsų į devintąjį priedą. Šie produktai yra labai plačiai naudojami, pavyzdžiui, pašarų pramonėje. Biokūrą naudoja maisto bei chemijos pramonė. Ir tai, kad kai kas yra atimama iš kitų sektorių ir susitelkiama į mm, biokūro gamybą, tai mm, gali e, prasidėti kovos dėl kainų, gali mm, būti gamyba nukreipta būti kitur ir tai gali tapti labai didelė problema. Mes taip pat turime siekti, kad e, antros kartos biokūro kokybė būtų tokia, kad gebėtų patenkinti visą paklausą. Bet čia kyla kita problema. Kokiomis priemonėmis bus stengiamasi kompensuoti pasiūlos spragas? Aš manau, kad taip atsiradus toms spragoms gali būti grįžta prie tam tikro iškastinio kūro, kurio mes siekiame atsisakyti. Taigi, tokius pagrindinius aspektus norėjau apžvelgti. Toliau kalbant apie mažą taršį judumą, mes siūlome pereiti nuo pirmos kartos biokūro prie antros kartos biokūro, tačiau tas pereimas turėtų būti laipsniškas. Turime atsižvelgti į sektorių keliamus klausimus. O apskritai esu pasirengęs toliau bendradarbiauti rengiant šį pranešimą. Ačiū. Na, paprašysiu to, toliau pasisakančių kalbėti trumpiau, nes mes laukiame e, už transporto klausimus atsakingos komisarės. Taigi, prašau kalbėti glaustai. Ačiū. Ačiū, aš noriu padėkoti pranešėjui ponai Eghut už pirmojo pasiūlytą pakeitimą. E, na, Tai yra esminis tekstas, kuris turės labai konkrečių padarinių. Galiu pateikti Jums e, Prancūzijos e, Paryžiaus pavyzdį. Ten e, tarša dabar pasiekia maksimalų lygį, taigi yra labai didelis taršos lygis, taip pat labai aukšta temperatūra ir žmonėms, prastesnės sveikato žmonėms būtina likti namuose ir nekvepuoti tuo oru. Taigi, Mes turime siekti laikytis Paryžiaus susitarimo, dėl kurio sutarėme praėjusiais metais. Šis klausimas labai svarbus. Kalbant apie kriterijus ir parametrus, taip, reikia labai ateičiai vertinti tuos parametrus, kad e, mūsų priemonės nesukeltų priešingų padarinių. Jeigu mes labai griežtai laikysimės vienos ar kitos krypties, reiktų galvoti ne tik apie biokūrą, bet apie visą energetikos išteklių kompleksą ir alternatyvas. Reikia galvoti ir apie neigiamas pasiekmes. Ir visą tai reikia žvelgti iš bendros perspektyvos turime dirbti ne tik savo komitete, bet bendradarbiauti ir su Envi bei Agri komitetais. Taigi e, teiksiu pakeitimų, bet noriu palikti laiko ir kitiems kolegoms. Ačiū, kad kalbėjote trumpai. Dabar ponas Dėmes Maker. E, Labai ačiū. Aš visų pirma noriu padėkoti pranešėjai už visą padarytą darbą. Be abejo, aš e, mielai pateiksiu savo pakeitimus, kad sustiprinčiau šį tekstą. Prisiminkime, kad 94 procentai transporto sektoriaus e, yra varomas naftos. Ir yra valstybių narių, kurios 10 procentų kriterijaus e, negalės patenkinti. Prisiminkime, kad 20 procentų dujų e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų ateina iš šiltnamio efektą sukeliančių ir iš transporto sektoriaus. Taigi padaryti dar reikia labai daug. Tai yra svarbiausi aspektai, bandant e, spręsti klimato kaitos problemas, energetinių pokyčių problemas. Be to turime kalbėti apie atsinaujinančius energijos šaltinius, mokslinius tyrimus. Tai yra nepaprastai svarbu energijos saugumui, darbo vietų kūrimui energetiniam saugumui, darbo vietų kūrimui, ekonomikos saugimui. Bas, kaip e, žaliųjų narys, čia bando visus užsipulti ir e, jis tai daro e, gana triukšmingai, aš suprantu jo pasirinktą poziciją, bet man atrodo, kad kai kuriais atvejais jis perlenkė lasdą ir aš norėčiau, kad tai būtų atkreiptas dėmesys. Trumpiau kalbėkime. Uh, ypač dėl biologinio kūro ir atsinaunančių energijos šaltinių. Čia yra daug gerų minčių išsakyta, tačiau štai ką norėčiau pasakyti. Ir mano frakcija ir aš pats galvojame, kad labai svarbu iki 2030 metų pasiekti 27 e, procentų atsinaujinančios energijos šaltinių tikslą, kaip kad susitarta taryboje. Kasgi mums čia svarbu? Svarbu, kad valstybės narės elgtųsi lankščiai ir galėtų pačios nuspręsti, kokį pasirinks energetinį mišinį. Taigi mes dabar bandome daryti spaudimą, kad būtų nustatyti 45 procentai ir tas procentas būtų privalomas valstybėms narėms. Mes, mūsų frakcija, to paremti negalime. Lygiai taip pat negalime paremti pasiūlymo dėl pažangaus e, biologinio kūro, e, kuris yra bandomas e, įterpti į aviacijos sektorių. Supraskime, kad technologijos ir biurokratijos reikalavimai neturi trukdyti sektoriaus veiklai. O mums piliečiams, kas yra labai svarbu, mums labai svarbu yra išlaisvinti aviacijos sektorių, man atrodo, kad tai būtų tik tai sąžininga šio sektoriaus atžvilgių, galėtumėm e, kelti triukšmą dėl to, kad reikia vertės grandinę išsiaiškinti. E, mes žinome, kad salyklas, kuris yra naudojamas gyvulių pašarams, e, kartais traktuojamas kaip, galėt, kaip tinkama biologinio kūro sudėtinė dalis. Aš nežinau, ar tai būtų gerai. Turbūt būtumėm, duotumėm klaidingą signalą, jeigu tai pasielgtumėm. Ir aš savo nuomonėje suformuosiu labai aiškiai mūsų poziciją ir aš lauksiu geresnio bendradarbiavimo. Ačiū. Dabar ponas Radoš iš Žaliųjų frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Energetikos politika yra viena svarbiausių Europos Sąjungoje. Ir sprendžiant pagal pasiūlymus, mes neturim daug pagrindo optimizmui, nes e, kyla labai daug klausimų dėl pačios direktyvos ir dėl transporto komitetų nuomonės. Kaip mano kolega ką tik sakė, 27 procentų tikslas iki 2030 metų yra nepakankamai ambicingas Tačiau tokiu būdu būtų pritrauktos investicijos į vertės grandinę maždaug 100 milijardų eurų, o 45 procentai reikalautų dar daugiau investicijų. Todėl kyla klausimas, ar Europa yra pasirengusi tą padaryti. Ar įmanoma kita vertus tikėtis, kad išsikeltųjų tikslų pasieksime, jeigu jie bus neprivalomi valstybėms narėms? Be to mes girdėjome, kad tai netitinka subsidiarumo principo. Tačiau dabar kyla klausimas, kodėl Europos komisija nusprendžia šį pasiūlymą taikyti. Ši politika turi būti racionali, gyvendinama praktiškai. Ir be abejo reikia šiek tiek aiškumo. Alde komanda laikysis bendros pozicijos, nes tie klausimai yra bendro pobūdžio. Nu, kalbant dėl e, konkrečių transporto politikai aktualių aspektų, mes klausime, ar Europos komisijos tikslai iš tiesų yra įgyvendinami, ar galima 6,8 procentus antrosios kartos atsinaujinančių energijos šaltinių rasti. Neįmanoma tokį klausimą atsakyti ar tai nereiškia, kad programa turės kas dviejus metus būti atnaujinama, ar Europos komisija neturės ieškoti naujos rušies biologinio kūro. Kiek tai kainuos, jeigu tuos tikslus taikysime transporto sektoriui ir kitoms rušims, kitoms e, šakoms. Mes turime pirmiausia atsakyti ir į klausimą, kiek tai kainuos. Galiausiai man atrodo, kad elektros iš atsinaujančių energijos šaltinių naudojimas yra mažiau ginčytinas negu biologinio kūro naudojimas. Taigi, mano pakeitimai e, bus teikiami Alde frakcijos vardu ir juose bus akcentuojama galimybė naudoti elektrą, kada tik tai manoma transporte. Ačiū ponė Radoš, dabar jau suskupskime, nes laiko liko nebedaug, aš labai norėčiau, kad dirbtume pagal nusistatytą grafiką, kad su mūsų komisijos nare, kuri ateina, atėjo uh, padiskutuoti. Toliau ponė Kiloneninė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Bas už e, puikų darbą. Norėčiau Jums priminti, kad turėtumėm dirbti taip, kad visi mūsų pramonės sektoriai galėtų bendradarbiauti žiedinės ekonomikos dvasioje ir mes galėtumėm pasiekti racionalių sprendimų dėl to, kas yra švaistimas, o kas galėtų būti pakartotinai panaudota kūrui ar kam kitam. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad tai, ką mes e, darome artimiausių metų ir tolimesnėje perspektyvoje, turės didelės įtakos investicijoms. Todėl mes turime galvoti apie tai, kaip įtakoti santykius su finansavimo ir pagalbos politika. Be abejo, Tai yra glaudžiai susijęs su tuo, bus glaudžiai susijęs su tuo, kas bus daroma kūro sektoriuje ateityje. Aš nekalbėsiu daug laiko, tikiuosi, kad kiti galės plačiau pakalbėti. Ačiū, ponė Kilonen. Toliau, Ajala Sender, vieną minutę. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai glaustai. Dėkoju ponui Bas už pranešimą. Visų pirma, už tai, kad buvo parengtas balansuotas dokumentas. Aš sutinku su juo, reikia, nereikia skatinti biologinio kūro e, be tikslo, tai būtų neprotinga. E, jeigu pažvelgtumėm į pakeitimus ir pagalvotumėm, kaip pasiūlymą patobulinti, tai manau, kad reikėtų pirmiausia sutelkti dėmesį tai, kad reikia skubiai keisti infrastruktūrą. Kol kas šiandien mes dar nesame pasirengę tą padaryti. O, o e, pasiūlyme yra pateiktas labai trumpas terminas mūsų automobilių uh, E, parkui pakeisti, o tokių pokyčių reikia. Supraskime, kad reikia sutvarkyti infrastruktūrą. Kitas dalykas, miestų teritorijose reikia kitokių uh, formulių kiekvienam miestu, nes yra urbanistinių centrų, kurie yra labai užteršti uh, ir aš manau, kad turim rasti specifinį sprendimą kiekvienam atveju atskirai. Galiausiai mes žinome, uh, kad Europos tens gali būti geriau parengti ir infrastruktūra gali būti sutvarkyta. Toliau ponas Krameris. Aš prašiau pasisakyti visų pirma dėl to, kad e, noriu pabrėžti, kad reikia galvoti apie antrosios kartos biologinį kurą. Negalim kalbėti apie antrąjį kurą pamirždami pirmąją, bet ateityje vis tik tam reikia skirti daugiau dėmesio. Dar vienas dalykas noriu pasakyti. 2000 metais Berlynas nusprendė pereiti Vokietijoje prie atsinaujinančių energijos tikslų. Tada tik tai 4 procentai buvo kūro naudojama. Tada buvo sakoma, kad gerai, jeigu po 5 metų 10 jų pasiektume. Dabar praėjo 17 metų ir 30 procentų jų biologinis kuras sudaro. 4000 darbo vietų sukurta pramonėje 25 tūkstančiai. Dabar jau atsiranda vyriausybių, kurios sako, reikia lėtinti tempus. E, yra tarsi baiminasi dėl lignito e, jėgainių, kurios e, šimta kartų viršė taršalų kiekius. Taigi potencialas yra milžiniškas, jeigu tik tai bus politinės valios. Ir be abejo, tai e, leis. E, E, šiek tiek pakoreguoti ir komisijos požiūrį valstybių narių poziciją. Jeigu Vokietijoje mes po kelių metų tikimės 45 procentų, tai supraskime, kad pasiekimas bus tobulas ir visiems tai iš to bus naudos. Ačiū ponui Krameriui. Dabar ponia Lademuti. E, alcune osservazioni. Beh, innanzitutto. Ačiū. Aš norėčiau porą komentarų išsakyti. Visų pirma, ši politika yra dvipusė, sudėtinė. Pagalvokime apie tai, ką galima būtų padaryti, kad e, krovinių krūvį perkeltumėm nuo įstambiausius geležinkelius. Šiandien tai mes darome labai gerai. Šiandien pristatysime kelių eismo paketą. Pagalvokime apie tai. Kelių eismo požiūrių, aš manau, jūsų paketas bus e, geras. Dėl biologinio kūro ir atsinaunančių energijos šaltinių bendrai. Biologinis kūras e, buvo labai pelningas, nors anksčiau nebuvo manoma, kad tai bus geras sprendimas. Tai, kad prie kūro yra prašyta, prie žodžio yra pridamas bio, nereiškia, kad jau e, tas kūras tampa geras. Apie biomasę yra kalbama, taip, ji yra naudinga, bet jeigu norit pervežti biomasę, tai reikės pasinaudoti e, sunkvežimiais ir taip padarys didelę žalą aplinkai. Ačiū, ponė Demonite toliau. Atsiprašau, kalbėjo ponė Dimontė, dabar žodis ponė iš komisijos. Prašyčiau kalbėti labai trumpai. Komisija džiaugiasi, kad šis pasiūlymas susilaukė tokio didelio susidomėjimo. Atsinaujinančios energijos direktyvos tikslas leis sukurti e, dirbą valstybėms narėms, e, išlaisvinti atsinaujinančių šaltinių potencialą ir pasiekti bent jau 27 procentų atsinaujančius energijos dalį suvartojamo energijoje. Tai apima priemonės, tarp jų ir prievalė kūro tiekėjams rinkai tiekti daugiau ir daugiau atsinaujančio šaltinių kūro ir kito mažai taršaus kūro, ypač e, galvojant apie pažangų biologinį kūrą. Porą komentarų dėl pranešimo projekto. Visų pirma, dėl tikslo. Pranešėjo pasiūlytas tikslas atitinka valdymo o, e, paketo projektą, bet įtrė pranešėjas siūlo daugiau. Jis kalbėjo apie 30 procentų atsinaujinančių energijos šaltinių. Parlamento ankstesnėse rezoliucijose apie tai buvo kalbama. Komisija tečiai stebi jūsų diskusijas apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Uh, E, bet taip pat pabrėžė, kad jeigu nustatysime labai griežtus tvarumo kriterijus, galime apriboti galimybės pasiekti ambicingų atsinaujinančius energijos šaltinių tikslus. tikslų. Kitas dalykas. Ypatinga dėmesį turime skirti biologiniam kūrui, biokūrui. Pasiūlyme pristatoma pozicija įtraukti netiesioginės e, emisijas į tvarumo e, mechanizmą. Apie tai jau diskutuota ir anksčiau mes apie tai kalbėjom. Komisijai rūpi tai, kad e, nėra pakankamai skiriama dėmesio netiesioginiai taršai, tai privalu atsižvelgti. Taip pat turime galvoti apie netiesioginį žemės paskirties pakeitimą. Uh, E, kuris gali turėti nepageidaujamo poveikio. Pirmiausia dėl to, kad dabar išsikelti kriterijai nėra pagristi tvirtomis mokslininkų išvadomis. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad dabar siūlomi e, netiesioginiai faktoriai užkirstų kelią e, bet kokių įprastinių žemės ūkio kilmės kūrų naudojimą ateityje nes pagal mūsų skaičiavimus 70 procentų emisijų e, sumažėjimo nepasieksime. Todėl turėtume būti labai atidus ir viską iš naujo vertinti. Ačiū. Labai ačiū. Viena minutė pranešėjai. Panas Bats. Kalbėsiu labai trumpai, atsiprašau, jeigu per ilgai kalbėjau, kai dariau įžangą. Uh, Tikrai labai laukiau darbo su visais šešėliniais pranešėjais. Žinau, kad jie visi gali pasiūlyti lygiaverčių e, dalykų, aspektų, pastabų. Mes e, ką tik girdėjome e, pastabą ir apie nuostolius, todėl ir norime ir iš anksto apie viską pagalvoti, pagalvoti ir apie biokuro galimą naudojimą pramonėje. visada reikia pagalvoti, kas ir kada nuspręs, kad mokslas jau brandus. Šią prasme toks argumentas kelia bejonių. Mokslas visada vystysis, visada vyks jo raida. Bet kuriuo atveju laukiame tolesnio darbo ir diskusijų šešėliniais pranešėjais. Ačiū pranešėjui. Noriu priminti, kad e, pastabas galite teikti iki birželio 27 dienos e, vidurdienio. Dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto, kurį visi laukia. Tai e, diskusija su komisijos nare Bult. Labai malonu, kad kiekvieną kartą, kai jūs kviečiame, jūs atvykstate. Taip ir šiandien. Šiandien kalbėsime apie tą žymųjį kelių teisės aktų rinkinį. Turime šiek tiek laiko, bet um, ir dokumentų yra nemažai, jų yra 11. 11 teisėkuros pasiūlymų susijusių su bendraja rinka, kelių transportu, Tikrai svarbu pasikalbėti ir apie aplinkos saugą, darbuotojų darbo sąlygas, apie e, skaitmeninius aspektus. Visą tai įtraukta į e, judumo teisės aktų rinkinį. Šiemet jau antrą kartą lankotės mūsų komitete ir e, man labai malonu steigti Jums žodį komisijos narė 10 minučių. Esu tikra, kad įvyks labai įdomi diskusija. Gal 15 minučių, 15 minučių galime pasikeisti tvarką šiek tiek. E, po to galėsime tiesiog e, pasikeisdami teikti klausimus e, po keturias minutės. Iš vis keturias minutės suteiksiu koordinatoriams, kad jie galėtų padiskutuoti ir po to galės savo pastabas ar klausimus pateikti kiti parlamento nariai kurie taip pat nori padiskutuoti su komisijos nare. Tai e, labai svarbus dokumentų rinkinys mūsų e, komitetui ir esu tikra, kad koordinatoriai pateiks e, labai įdomių klausimų. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai, gerbiami draugai. Iš tiesų labai svarbu šiandien būti čia, jūsų posėdėje. Man visada didelė garbė, kai man tenka tiesiogiai bendrauti su jumis. Ypač atsižvelgiant į tai, kad gegužės 31 dieną komisija patvirtino tokį svarbų teisės aktų rinkinį, kaip judumo teisės aktų rinkinys, kaip minėjo pirmininkė, jis e, gana didelis. Tačiau prieš gilinantis į šio dokumentų rinkinio detalės noriu pristatyti bendresnės aplinkybės, pasidalyti su jumis e, tam tikromis pastabomis, kurios mano nuomonė, leis susidaryti bendrą vaizdą apie tai, kokiu pasiūlymu teikiama. Šiek tiek apie politinės aplinkybės. Nuo pat mūsų mandato pradžios komisija nuolat labai aiškiai kalbėjo apie tai, kad reikia kurti sažiningesnę, teisingesnę ir gilesnę vidaus rinką. Ši rinka labai svarbi energetikos sąjunga e, labai svarbi tokiai rinkai sukurti. Kalbant apie energetikos e, sąjungą, kalbant apie klimato kaitą, efektyvų energijos vartojimą, nepriklausomus e, energijos šaltinius, visose šiuose srityse turime pasiekti užsibrieštų tikslų transporto sektorius išmeta daugiausia CO2, kitų taršalų ir puikiai supratome, um, ką turime daryti, prisėmėme įsipareigojimus, um, nusprendėme, uh, ką turime daryti, uh, kad um, įgyvendintume uh, labai plataus užmojų tikslą 60 sumažinimą 60 procentų iki 2030 metų. Kitas svarbus klausimas - skaitmeninė rinka, skaitmeninė darbo tvarkė. Žinoma, e, dabar jau e, galime naudotis daugeliu technologijų, kad e, skaitminėmis priemonėmis galėtume įgyvendinti tikslus ir kitose sritise, tai tikslai susijęs su globalizacija, su kitais veiksniais. Taigi čia išiškėjo trys e, pagrindiniai dalykai, e, į kuriuos atkreipiame dėmesį visose savo e, teisės aktų rinkiniuose ir šis teisės aktų rinkinys nėra išimtis. Taip pat labai svarbu visą tai turėti omenyje, norint suvokti teisės aktų rinkinio turinį. Jis turi būti labai įtraukus ir mums užtruko dviejus metus parengti tokį e, teisės aktų rinkinį. Žinoma, suprantame, kad norėjote jį gauti kuo skubiau, bet e, esu tikra, kad e, reikėjo, buvo verta įdėti visas tas pastangas į visus posėdžius, susitikimus, konferencijas, diskusijas. Tai bus naudinga visiems šio teisės aktų rinkinio naudos gavėjams. Tai labai subalansuotas pasiūlymas, pasiūlymas, kuris mūsų nuomonė gali būti gyvendintas, kuriam gali pritarti visi suinteresuotieji subjektai. Kartu tai labai didelis žingsnis į priekį, norint gyvendinti mano e, pirmiau minėtus politinius tikslus. Po tokios įžangos e, jums leidus norėčiau perėti iš karto prie pagrindinių e, temų, pagrindinių e, dalių, pasidalyti su jumis svarbiausiamis pastabomis ir esu tikra, kad sulauksiu iš jūsų daug klausimų. Pirmiausia, tai konkurencingas ir teisingas judumas. Labai aiškiai galiu pasakyti, būdama visiškai tikra, kad dabartinė padėtis nėra tinkama. Sąlygos rinkoje šiandien nepriimtinos. Nesilaikoma taisyklių, nepakankamai gerai gyvendinamas es teisynas, bet to yra daug neaiškių aspektų ir visa tai daug kainuoja pramonės sektoriams, bet to kyla įvairių socialinių klausimų, stresas, kurį patiria vairuotojai, daromas spaudimas es bendrai rinkai. Todėl nusprendėme atsakyti teikdami šiuos pasiūlymus, kad įveiktume visus tuos sunkumus. Manau, ir jūs sutinkate, kad reikia europinio sprendimo, kuris kartu reiškia, kad negali vienodai gerai tikti visoms valstybėms narėms. Todėl turime rasti pusiausvyrą ir pasiūlyti kažką, kas gali būti gyvendinta bendroje rinkoje. Taip pat pirmiausia reikėtų kalbėti apie efektyves įmonės, kurios vis dar uh, vykdo savo veiklą. Valstybės narės turi imtis atitinkamų veiksmų ir nutraukti tokią sukčiavimo praktiką. Svarbu užtikrinti, kad į tokius veiksnius taip pat būtų atsižvelgiama. Norint e, užtikrinti konkurencingumą reikia e, turėti omenyje ir kabotažo e, savoką, visi mm, sutarė, kad kapitažo taisyklės e, turi būti gyventinamos ir e, jas gali būti labai sunku kontroliuoti. Todėl komisija nusprendė jas supaprastinti. Siūlomas naujas, nu, e, siūloma nauja penkių dienų riba, ribotas operacijų skaičius, kad per tą laikotarpį nebūtų nei atveriama, nei uždaroma rinka. Tai nėra vienas iš mūsų ketinimų ir norėčiau, kad šią iniciatyvą vertintumėte ne šiuo požiūriu, o tuo požiūriu, kad taisyklės bus supaprastinamos ir e, daromos lankstesnės. Būtent tuo vadovavomės. Ir tikiuosi, kad mūsų pasiūlymas bus pakankamai subalansuotas, kad e, jam galėtų pritarti visos valstybės narės. Be to, nacionalinėms valdžios institucijoms bus daug paprasčiau vykdyti kontrolę e, tokios nelegalios kabotažo praktikos. Be to, kalbant apie darbuotojų komandiravimo direktyvą, komisija nuolat sako, kad atitinkamos taisyklės turi galioti ir transporto sektoriuje tai, kad e, darbas mm, yra labai mobilus, nereiškia, kad e, šiems darbuotojams neturi galioti ES teisės aktų nuostatos. Bet e, reikia parengti būtent šiam sektoriui tinkamų nuostatų. Taigi siūlome štai ką. Sumažinti administracinę naštą vežėjams keliais kai kuriuose valstybėse narėse komendiruojant e, šio sektoriaus e, darbuotojus, e, galioja gana griozdiškos taisyklės. Antra, reikia užtikrinti, kad būtų veiksmingesnių priemonių pačiame sektoriuje. Pavyzdžiui, skaitmeniniai tachografai, elektroninės, elektroniniai vaštarašiai. Visą tai leis supaprastinti taisyklės, geriau jas įgyvendinti. Trečia, nustatyti mažiausią e, ribą e, dėl nacionalinės minimaliosios algos. Dabar e, nėra numatyta, kaip turi būti užtikrinamas proporcingumo principas. Tad norėtume, kad vietos tarifai imtų galioti vairuotojams tik po to, kai jie praleidžia tris dienas per mėnesį atitinkamoje valstybėje narėje. Taigi dabar jau e, įtraukėme tokį pakeitimą, nuo 0 iki 3 norime padidinti tą dienų skaičių. Manome, kad tai būtų e, geras pakeitimas. Bet to komisija nori kovoti su neprimtina. E, socialinę praktiką. Norime, kad vairuotojai galėtų reguliariai sugrįžti namo bent jau kas tris savaitės. Be to vairuotojams turi būti suteikiama galimybė e, reguliariai e, kartą per savaitę ilsėtis e, ne transporto priemonės kabinoje, kai jie negrįžta namo. Taip pat reikia koreguoti nuostatas dėl um, savaitinio vairuotojų poilsio ir šioje srityje komisija nesiūlo keisti um, vairavimo laikotarpio ir poilsio laikotarpio skaičiaus ir trukmės. Um, sauga bus gerinama ir jokių būdų jai nebus keliamas joks uh, pavojus. Dabar pereisiu prie uh, kito aspekto. Švaresnis uh, ir E, tvaresnis judumas. Žinoma, tarša labai didelė, tad e, dėlėtų paminėti, kad e, tam tikrais vertinimais kalbama apie tai, kad per dieną netenkama vieno milijardo eurų dėl taršos. Ir dėl spūšių numatoma ir e, tam tikra nuostolių suma per metus. Tai tikrai labai didelės e, sumos, ypač e, kelių sektoriuje. Ir tas klausimas įgis vis didesnę svarbą. Eurovinietės direktyvos peržiūros metu siūlome imtis veiksmų, kad būtų galima veiksmingiau įgyvendinti su švaresnėmis transporto priemonėmis e, susijusias e, taisyklės. E, svarbu, kad tai būtų taikoma ne tik sunkiosioms transporto priemonėms. Į šio teisės akto taikymas rytį turi būti įtrauktos ir keleivinės mašinos, ir autobusai, ir kitos transporto priemonės, kurios šiuo metu nėra įtrauktos kad galėtume įveikti kasdienės kliūtis e, ES rinkoje. Žinoma, valstybės narės turi turėti galimybę pačios spręsti ar imti mokestį už naudojimąsi tam tikrą infrastruktūrą. Bet e, e, tie mokesčiai turi būti grindžiami nuvažiuotų atstumu, o ne laiku praleistų naudojantis infrastruktūra. E, taigi e, reikia remtis teisingumo, e, sažiningumo principais, taikant mokesčius. Tai labai svarbu. Norėčiau pažymėti, kad dabar kyla nemažai sunkumų šioje srityje ir dėl eurovinietės e, kyla e, įvairių nuogastavimų, bet e, telekomunikacijų rinkoje matome labai gerą pavyzdį. Dabar telekomunikacijų paslaugų, paslaugų kainos sumažėjo iki minimumo, bet kartu užtikrinama, kad operatoriai gautų pelno. Tikiuosi, kad tas pats bus padaryta ir transporto sektoriuje. Um. Tokie išorės mokesčiai taip pat yra geresnė paskata naudotis švaresnėmis transporto priemonėmis. Manoma, kad bus galima taikyti net 75 procentų nuolaidą mokesčiams užnaudojimas į keliais nulinę emisiją turinčiams transporto priemonėms. Dabar pereinu prie jungiamojo judumo klausimo. E, jis būtinas, norint įgyvendinti įvairius politikos tikslus. Europa e, negali toliau e, gyventi su tokia suskaidyta nacionalinių mokesčių už kelius sistema. Reikia numatyti vieningas taisyklės, kad būtų viskas supaprastinta transporto įmonėms ir pavieniams kelių naudotojams, kad būtų per e, vieną sistemą viskas tvarkoma ir sąskaitos, ir mokesčiai, ir visa kita. Kita vertus, taip pat reikėtų užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinamos patekimo į rinką taisyklės ir kitos taisyklės. Dabar e, labai e, svarbu, kad būtų galima naudotis moderniomis priemonėmis, kuriomis būtų galima sparčiau ir veiksmingiau atlikti patikras. Tad siūlome naudotis elektroniniais dokumentais, pavyzdžiui, elektroniniais vaštarašiais mm, įpareigoti nacionalinės, e, nacionalinės valdžios institucijas e, juos pripažinti, daugiau naudoti skaitminius tachografus Um, skatinti operatorius, kurie uh, planuoja investuoti į uh, juos uh, anksčiau, nei bus privaloma pagal teisės aktus. Svarbu, kad būtų užtikrintas ryšys tarp įvairių administracinių institucijų duomenų bazių, kad būtų keičiamas kuo didesniais duomenų kiekiais. Taip bus galima sumažinti biurokratiją šiame sektoriuje, o tai labai svarbu, norint supaprastinti kontrolę, norint padėti MBI. Dar tik pridursiu, kad um, pateiktas labai svarbus teisės aktų rinkinys, uh, jis bus uh, labai svarbus uh, bendrai rinkai. Žinau, kad jums labai rūpi visos šios temos, laiko daug neturime, bet tikiuosi, kad galėsime laiku apie viską padiskutuoti ir um, um įspręsti šiuos klausimus iki e, šių rūmų kadencijos pabaigos. Esame kartu, esame šalia jūsų ir padėsime jums e, nuveikti viską kaip e, daroma, kad viskas klostytųsi kuo sklandžiau. Ačiū. Dėkoju komisijos nariai. Dabar negaiždami laiko pradedame diskusijas. Taigi stengsiuosi tinkamai tvarkyti laiką ir keturiom minutėm suteikiu žodį ponui Vanderkamp. Ačiū pirmininkė. Turiu keletą konkrečių klausimų ir tikiuosi, kad komisarė galės juos trumpai atsakyti. EPP frakcijoje mes, žinoma, labai atidžiai nagrinėsime šios pasiūlymus yra nemažai aktualių problemų. Na, visų pirma, planavimas. Man atrodo, kad komisija ir Europos parlamentas ketina visus šios klausimus išspręsti iki 2019 metų Liepos mėnesio. O kaip yra su taryba? Taigi, kamoliukas dabar jūsų pusėje. Na, mes jau pradėjome dirbti su taryba. Taryba jau numatė 24 posėdžius šiemet ir tikisi pirmąjį pasiūlymą jau pateikti. Tikimės pirmąjį pasiūlymą tarybai pateikti lapkričio mėnesį šiemet. Ačiū. Pasižymėjome. Toliau klausimas apie kabotažą. Jau nuo žodžių pereinate prie darbų. Trys veiksmai per septynias dienas. Dabar turėsime penkias neriboto kabotažo dienas, mokant minimalų užmokestį. Ar manote, kad čia tinkamas sprendimas? Na, šiandien didžiausia problema buvo ta, kad trys operacijos per septynės dienas buvo neįgyvendinamas dalykas. Ir tokią informaciją teikė man ministrai iš įvairių valstybių narių. Ta informacija buvo teikiama ir per ministrų tarybos posėdžius ir, ir mūsų dialogo metu. Taigi tas pasirinktas sprendimas nei atveria, nei uždaro rinkos, tačiau suteikia mums galimybių įgyvendinti tai, kas numatyta. Ir tą laiką lengviau kontroliuoti. Operacijų skaičiaus nebuvo įmanoma kontroliuoti, todėl mes ir pasiūlėme penkias dienas, taip pasiekėme tinkamą pusiausvyrą ir čia nėra nei rinkos atvėrimo, nei užvėrimo. Bet jūs turite žinoti, kad jeigu kalbame apie penkias dienas vienoje valstybėje narėje, tai gali susidaryti milžinišką kabotažo gran, operacijų grandinę. O kaip jūs atsižvelgsite į tą minimalų darbo užmokestį pirmosiomis dienomis, kaip bus tai užtikrinta, kaip bus užtikrinta, kad bus laikomasi nustatyto tikslo. Na, visų pirma, nuo pirmos kabotažo operacijos minutės yra taikomas komandiravimas, taigi kabotažui visapusiškai taikoma darbuotojų komandiravimo direktyva. Gerai, o kodėl reikia tiek daug laiko e, išmaniesiems tachografams įdėkti visur. Mm, terminas yra 2023 metai. Profsąjungos nemano, kad e, tai yra gerai. Na, turiu pasakyti, kad aš perėmiau šį sprendimą iš savo pirmtako, aš norėčiau kitokio sprendimo, dėl to mes ir siūlome paskatas. Aš norėčiau, kad visos komercinės transporto priemonės būtų su skaitmeniniais tachografais ir mes turėtume visą informaciją apie operacijas ES, tačiau svarbu tai, kad e, teisės aktuose pasakyta, kad e, nauji sunkvežimiai turi turėti skaitmenius tachografus nuo 2019 metų. Aš tikiuosi, kad e, kai mažės, sumažės kontrolės, kai kontrolė nebebus tokia biurokratinė, tai tai bus paskata mm, operatoriams e, aprūpinti visas transporto priemonės e, tachografai. Gerai, mes pateiksime pakeitimą. Ačiū ponui Vandenkam, dabar socialistų frakcijos vardu. Kalbės ponia Rovodalen. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad komisarė, kad atvykote ir aš manau, kad reguliariai e, kalbėtis yra gerai. Aš e, pateiksiu klausimą susijusiu su pono Vandenkam klausimu. Tai yra klausimas apie kontrolę. Kaip jūs e, užtikrinsite kabotažo operacijų ribojimą, kad nebūtų sukčiavimo nes e, valstybių narių turimos priemonės dabar neleidžia atlikti tinkamos kontrolės. Taigi, ką jūs, kaip jūs užtikrinsite, kad e, atsisakius operacijų skaičiaus ribojimo nepadaugės sukčiavimo atveju? Kaip jau sakiau, nebuvo įmanoma kontroliuoti pačių operacijų, todėl mes pasirinkome laikotarpį. Mes iš tikrųjų E, pasirinkome atvirkštinę kontrolės logiką. Ir tas laikas, kiek laiko praleidžiate konkrečioje šalyje, ir aš dar noriu pasakyti, kad kabotažas apriepia ir kaiminė šalis, nebūtinai operacijos turi būti vienoje šalyje, apie tai kalbėjo mažos valstybės narės, taigi reikia kalbėti apie kabotažą ir kaiminėse šalyse. Ir aš esu įsitikinusi, kad e, pasitinkant skaitmeninius tachografus, viską bus galima labai gerai atsekti. Galėčiau apie tai pakalbėti smulkiau, bet nežinau, kiek laiko mes turime. Mes sieksime, kad visos operacijos būtų registruojamos nacionalinėse duomenų bazėse ir taip pat bus keičiamas informacija, o jeigu valstybės narės nenorės bendradarbiauti, mes savo pakete esame numatę priemonių, kaip gerinti valstybių narių bendradarbiavimą. Ačiū. Dar vienas dalykas, kurį minėjo ir ponas Vandenkap. Tai yra išmanieji tachografai. Jeigu parlamentas susitartų pasiūlyti artimesnę datą, ar jūs būtumėte pasirengusi ginti tą poziciją taryboje, kad mes galėtume anksčiau užtikrinti kontrolę? Ar jūs pritartumėte tokiam pasiūlymui? Kaip jau sakiau, aš tikrai noriu tobulinti pasiūlymą, bet, kaip jau sakiau, mes ėmėmės papildomų veiksmų. Mes jau pradėjome analizuoti, kiek visą tai paveiktų tachografo kainas, jeigu mes labai smarkiai padidintume naudotojų grupę. Ir tai bus padaryti iki metų pabaigos ir tikiuosi, kad susirinksime papildomos informacijos, kuri mums suteiks dar daugiau pasitikėjimo reikalaujant, kad e, kaip galima daugiau naudotojų naudotus išmaniaisiais tachografais. Kitas klausimas. E, klausimas apie transporto priemonės, kurių masė mažesnė nei 3,5 tonos. E, čia taikomos kitokios taisyklės. Kodėl? Taip mes įsiklausėme į valstybių narių nuomonę. Tarptų valstybių narių buvo ir e, Prancūzija, buvo reiškiamas susirūpinimas dėl 3,5 tonų transporto priemonių. Buvo sakoma, kad būtina čia užtikrinti kontrolę ir mes nusprendėme dar atsižvelgti ir į įsisteigimo vietą. Ji turės būti tikrinama mažesnių transporto priemonių atžvilgių, bet e, nemanau, kad galėtume dar labiau keisti kompetencijos kriterijus ir kitus kriterijus. Ačiū. Dabar žodis ponui Zyliai. Ačiū. Na, ši, ši sesija man primena teismo bylą, kai užduodami trumpi klausimai, pateikiami atsakymai. Komisarė klausė, kogi aš kaltinama. Na, ačiū Jums už um, pristatymą. Jūs sakėte, kad Jūs atsižvelgėte į energetikos politikos ir energetikos sąjungos sėkmę. Na, aš nemanau, kad yra kuo didžiuotis, žvelgianti tai, kas vyksta energetikos sąjungos rytyje. Jūs taip pat paminėjote judumo paketą ir kelių transportą. Ten labai svarbus aspektas yra e, įmonės pagrindinė operacijų vieta valstybė narėje. Ir jeigu mes vadovausimės vadovavomės tokia logika transporto, sausumos transporto sektorioje. Ar tas pats bus taikoma ir jūrų transportui, aviacijai, pašto paslaugoms? Ir nežinau, ar čia geras pavyzdys, ar bus kalbama tik apie kelių transportą. Na, šiame pakete Aš kalbu apie pačią filosofiją, pagrindinės operacijos šalyje. Galbūt tokie patys pokyčiai bus numatyti aviacijos ir jūrų transporto sektoriuje. Kaip jau sakiau, kol kas mes savo dėmesį sutelkėme į kelių transportą, bet kaip matote, mes jau imamės pastangų, kad suvienodintume sektorių padėtį. Taigi mes Pasigilinsime į aviacijos sektoriaus socialinius aspektus, tai darysime šiemet ir kitais metais. Ir žiūrėsime, kokiu bendrų vardiklių galima būtų rasti, e, kad galima būtų to, to paties lygio priemonės nustatyti visoms transporto rušims. Kitas klausimas - namų pri, kilmės valstybė narė, kuri čia yra šalis, ar ta, kurioje dirba darbuotojas, ar asmens pilietybė šalis. Na, direktyvoje yra pasakyta, kad kilmės šalis yra ten, kur atliekama daugiausia operacijų, bet žinoma, kalbant apie sunkvežimių vairuotojus, tai jie gali praleisti kelionėje neribotą laiką atsižvelgiant į transporto priemonės savybės, bet jiems nereikia grįžti į savo šalį ir įmonė gali keisti vairuotojus, trans, vairuojančius tą pačią transporto priemonę. Bet aš klausiu apie vairuotojo e, kilmės šalį, e, juk yra laisvas judėjimas, tai vairuotojas gali visam laikui persikelti į kitą valstybę narę. Na, man reikia čia šiek tiek pasikonsultuoti ir mano specialistas pasakė, kad e, reikia kalbėti apie vairuotojo registracijos vietą, tai yra kaip fizinio asmens registracijos vietą. Na, tai čia kalbame apie socialinius klausimus. Aš suprantu, kad buvo pasiektas e, sunkus kompromisas, bet e, anksčiau buvo kalbama apie Lenkų santechnikus, dabar kalbama apie rumūnų sunkvežimio vairuotojus. Ar geriau, negeriau, kad vairuotojas miegotų sunkvežimio kabinoje, žinodamas, kad jo krovinys yra saugus, negu kad Taigi gal geriau jam vis dėlto miegoti savo sunkvežimio kabinoje, užuot buvus bedarbių Rumunijoje. Na, sunku čia ką nors komentuoti, jūs čia pateikėte pastabą. Aš esu tikra, kad dėl to vyks diskusijos artimiausių metų. Na, jeigu jūs vertintumėte savo kompromisą, įvertintumėte kompromisą, aš suprantu, kad pasiekti tą kompromisą buvo labai sunku. Kiek jūs apskritai esate patenkinta šio judumo paketu, bent jau kalbant apie bendrąją rinką? Koks jūsų pasitenkinimo lygis? 60, 70, 100 procentų? Na, kadangi tai nėra mano paketas, tai nėra komisijos paketas, iš tikrųjų daug prisidėjo suinteresuotieji asmenys ir aš manau, kad mes pateikėme subalansuotą pasiūlymą. Žinau, kad e, kai kuriais klausimais atskirų valstybių narių nuomonės e, ar atskirų suinteresuotųjų asmenų nuomonės markiai išsiskyrė, bet aš esu įsitikinusi, kad galiausiai bus priartėta prie komisijos pasiūlymo. Tas pasiūlymas yra subalansuotas. Mes visų pirma atsižvelgėme į ES sutartį, kurioje pasakyta, kad rinko atverimas turi vykti palaipsniui. Taip pat reikia atsižvelgti ir į socialinės sąlygas, kuriomis veikia valstybės narės. Tuo pačiu metu šio paketo tikslas nėra rinkos atverimas ar užverimas. Tikslas yra patikslinti taisyklės, kurias galima įgyvendinti, taip pat e, naudotis naujomis technologijomis, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir tvarka. Dabar keliuose vyrauja chaosas ir mes tai turime pripažinti. Aš esu įsitikinusi, kad tai yra pirmas žingsnis, kuris mūsų darys sąlygas ateityje gerai diskutuoti. Taigi mes patiksliname, numatome skaidrės taisyklės, o vėliau, atsižvelgdami į valstybių narių raidą, mes tęsime diskusijas. Noriu priminti, kad čia tikrai nevyksta joks teismo procesas ir čia nevyksta klausimai, tikrai niekas jūsų nevertina, čia vyksta diskusija ir manau, kad kitą kartą aš atsinešiu vyno, kad šiek tiek praskraidinčiau atmosferą. Ir dabar žodis keturioms minutėms ponui Teliškiu. Ačiū. Na, aš esu įstikinęs, kad kalbame ne tik apie patikslinimą. Aš tikiuosi, kad viena vertus mes toliau plėtosime vidaus rinką ir išguisime tuos dalykus, kurie nėra teisingi ir kuriems nėra vietos vidaus rinkoje. Taigi tikiuosi, kad bus patobulinimų, ne tik patikslinimų. Jūs kalbėjote apie vidaus rinką, bet nekalbėjote apie tai, kas egzistuoja rinkoje. Tai yra protekcionizmas, kuris nėra susijęs su nesažininga praktika. Dabar žvelgdamas į pusiausvyrą ir klausiu, ar turime tą pusiausvyrą. Aš labai tikiuosi, kad galiausiai pusiausvyrą bus pasiekta. Tačiau šiandien, žvelgiant į tarybą, akivaizdu, kad yra dvi blokuojančios mažumos. Ir gali būti, kad kai kurios valstybės linksta prie vienos blokuojančios mažumos. Kyla klausimas, koks bus galutinis rezultatas. Ir dabar noriu jūsų paklausti apie vidaus rinką, kurios priemonės jūsų vertinimu mm, skatins vidaus rinkos plėtrą? Na, visų pirma, patikslinimai yra pateikti dėl kapotažo, čia nekalbame apie visą paketą. Visos mūsų priemonės dėl kapotažo buvo skirtos patikslinti taisyklės. Kitas dalykas ten, kur mes, ženg... tai yra, kur mes žengėme didelį žingsnį pirmin ir numatėme naujas taisyklės, tai yra skaitmeninimas. Šiame pakete mes numatėme keturis skaitmeninimo elementus, kurie turėtų pagerinti sąlygas, su... padidinti skaidrumą, sumažinti biurokratiją, patobulinti administraciją ir taip padėti įgyveninti galiojančias taisyklės. Galiu Jums pateikti informacijos, kuri mane šokiravo. Iš 28 valstybių narių 25 netaikė ES teisino šioje srityje, o 3 taikė tas nuostatas neproporcingai. Taigi akivaizdu, kad buvo problemų ir aš labai tikiuosi, kad šis naujas pasiūlymas pagerins situaciją. Didžiausios naujovės yra skaitmenimas, taip pat priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimas. Mes numatome sąlygas, kurios yra palankios tiems, kurie teršia mažiau. Taikome vartotojas moka, naudotojas moka principą mes atsižvelgėme į jūsų reikalavimus, kuriuos jūs kėlėte jau dešimt metų. Anksčiau to mes negalėjome padaryti, nes nebuvo skaitmeninių priemonių. Dabar tų priemonių yra ir mes dabar įgyvendiname tai, ko jūs iš komisijos prašėte jau seniai. Tai yra mm, teršėjas ir vartotojas moka principas. Ir aš labai tikiuosi, kad šis paketas yra žingsnis pirmin daugeliu požiūrių. O rinkos atvėrimas, užvėrimas nebuvo šio paketo tikslas. Paketo tikslas buvo numatyti aiškės įgyvendinamas taisyklės, kurių įgyvendinimą galima kontroliuoti. Na, aš nekalbėjau apie rinkos atvėrimą, kalbėjau apie geresnį rinkos veikimą. Ir tai nebūtinai priklauso nuo skaitmeninimo ar e, priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimo. Na, aš norėčiau pateikti papildomų argumentų. Tos fiktyvios arba fasadinės įmonės labai smarkiai iškraipydavo rinką ir mes dabar bandome tai pašalinti, mes e, tiksliname kabotažo taisyklės, taip pat e, darbuotojų komandiravimo direktyvos taisyklės. Mes numatome tris dienas tarptautiniam transportui. Ta, tuo laikotarpiu netaikoma darbuotojų komandiravimo direktyva. Čia kalbame tiesiog apie prekių pristatymą į valstybės nares. Tokiu atveju komandiravimo direktyva netaikoma, bet kai yra pakraunamas ir iškraunamas prekes toje e, valstybėje narėje, tai jau turėtų įsigalioti komandiravimo taisyklės. Taigi būkite atviri, dirbkite su mumis, bet žinoma, tikrai dar yra tobulintinų dalykų ir mes pritarsime viskam, kas dar labiau užtikrins rinkos pusiausvyrą. Aš turbūt klausimą neteisingai pateikiau. Aš e, labai daug norėjau sužinoti, bet aš manau, kad ateityje turim kalbėti tikslingiau, nes atrodo, kad jūs kalbat labai bendrai. Labai ačiū už jūsų tokį saugų atsakymą. Ačiū, ponė Teličkė, dabar ponė Kilonen keturios minutės. Ačiū. Ačiū komisijos narė už tai, kad atėjote į mūsų komitetą. Vienas komentaras ir du klausimai. Yra labai daug e, reglamentų apie transportą, tačiau valstybėse narėse jie nėra įgyvendinami ir nėra tai kontroliuojama ir nėra jokių sankcijų. Tai iškraipo rinką, bent jau kroviniams, sunkiesiams kroviniams Europoje. Mano klausimai būtų tokie. Klausimas būtų toks. Kaip galėtumėm išvengti e, e, susikirtimų tarp rytų ir š, vakarų, pietų ir šiaurės. Turbūt reikia geresnio bendradarbiavimo tam. Ir kokia būtų jūsų nuomonė, kaip įgyvendinti daugiamodalinės transporto sistemas pagerinti logistinės sistemas uostuose, nuo uostų turbūt iki geležinkelių ir kaip mes galėtumėm pagerinti turimas sistemas. Atsakant į pirmąjį klausimą dėl bendradarbiavimo, kaip jau sakiau, įgyvendiname užtikrindami daugiau skaidrumo ir suteikdami daugiau informacijos nacionalinėse duomenų teisėse tokiuose kaip, pavyzdžiui, IRU ir panašiai. Mes e, geriname bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir stengsime tą daryti ne tik joms to norint. Pakete yra siūloma, kaip būtų galima priversti valstybės narės bendradarbiauti, jeigu jūs to nedaro. Keitimasis informacija, jeigu jau taip griežtai kalbėčiau, galų gale E, gali tapti priežastimi atimti operatoriaus licenciją, jeigu nėra tenkinamas ES teisynas. Dėl daugiamodalumo laikomės Europos parlamento pageidavimu. Reikia įdėkti teisingą rinkliavų sistemą, įskaitant išornių elementų, e, kalbame apie privalomus e, reikalavimus automobilyje, kalbame apie teršėjas moka principą. E, naujasis e, apmokestinimo būdas leis valstybėms narėms įtraukti ir taršos mokestį, taip pat gali būti nustatytas tikslinis mokestis, jeigu, pavyzdžiui, viena zona yra labai užteršta, tai specialus mokestis gali būti užtaršai dėktas būtent tai zonai, atitinkami tarifai galės būti pritaikyti, kad mes galėtumėm sumažinti tam e, tos konkrečios zonos taršą. Ta pati galim pasakyti ir apie transporto kamščius, jeigu vienoje ar kitoje zonoje nuolat yra e, transporto grūsis, galima pritaikyti specialias e, finansinės priemonės toms grūsims sumažinti. Tokios priemonės yra nustatytos ir aš ateityje galiu jūs patikinti, sieksime e, didesnės pusiausvėros ir skirtingų transporto rūšių. Anksčiau. Labai trumpai, kaip išvengsime tos kovos tarp rytų ir vakarų, pietų ir šiaurės? Kiek laiko liko? Uh, Kalbės labai trumpai. Vienas dalykas yra garantuotas. Tas klausimas yra ant mūsų diskusijų stalo. Bet tai nėra rytų, vakarų, pietų ar šiaurės problema. Mes kalbame apie bendrą transporto erdvę, kuri paremtų bendrą rinką. Todėl aš kviečiu visus galvoti būtent iš tokios perspektyvos. Galvokime apie bendrosios rinkos galimybės ir pabandykime suvokti, kokią milžinišką įtaką mūsų teisės aktai, mūsų darbas e, daro Mm, žmonių mobilumui, operacijoms ir suprasime tų teisės aktų reikšmę. Mes nekalbam apie rytus, vakarus, šiaurę ir pietus, mes kalbam apie rinkos konkurencingumo išlaikymą. Norime palaipsniui atverti bendrą Europos rinką, kuri bus sukurta. Žinau, kad gali būti sunku rasti subalansuotų sprendimų ir mm, pablaipsniui eiti tvariu keliu Bet supraskime, kad visi nedideli žingsneliai nuveda į didelius pokyčius, bet viską reikia daryti labai atidžiai. Šis klausimas yra nepaprastai politinis, todėl štai ką aš norėčiau pridurti. Reikia paprasčiausiai atsiverti ir suprasti, kad būtina sukurti e, tokią veiklos erdvę, kurioje visi norėtų dalyvauti. Tačiau suprantame, kad jis yra operatoriai, kurie įvertins tam tikras Europos dalis kaip labiau išsivyščias. Jeigu mes pradėsime atvirą dialogą, tai tie smulkų žingsneliai bus pripažinti ir mes pagaliau galėsime pasiekti tai, kas mums visiems yra patrauklų, tai yra bendroji rinka. Veikianti bendroji rinka. Ponas Krameris, keturios mintės. Skaitmeniniais laikais tachografas yra e, sprendimas, geriausias sprendimas. Taip mes galim sutupyti daug pinigų, Taip galime naudingai tikrinimus organizuoti. Tai kogi laukiame, kodėl naujieji tachografai negali būti iškart įdėkti? 2019 metais, jeigu siekti, ar negalime atnaujinti dabar jau naudojamų tachografų? Už 250 eurų galime sutvarkyti turimus tachografus, tai pasikratytume bet kokių kabotažo pažeidimų. Kodėlgi tai nėra daroma? Todėl, kad jeigu neklystų, Toks sprendimas buvo priimtas 2016 m. kovo mėnesį. Įsigalioti jis galės 2019 metais. Kodėl negalite atgalinę datą pritaikyti? Todėl mes siūlome iniciatyvų ir galiu pasakyti, kad mielai jūs paremsiu, keičiant pasiū, šią pasiūlymą dalį. Ačiū už atsakymą. Antras klausimas. Nesažininga konkurencija. E, visos rinkliavos yra renkiamas iš traukinių, bet ne iš automobilių. Sakote, kad įdėgus, pas, išleidus rinką daugiau elektrinių automobilių, mokesčiai sumažėtų 25 procentais. Ar jūs norit pasakyti, kad elektriniai traukiniai ir galėtų būti mažiau apmokestinami, nes jiegi teršia žymiai mažiau negu dizeliniai? Europos geležinkelių sistema didžiaja dalimi jau elektrifikuota. Manau, kad tai yra pagrindinis pavyzdys, e, rodantis, kaip kitos transporto rūšys gali siekti pažangos. Mes labai dažnai sakome, kad geležinkeliai ir keliai yra tas pats. Mes galim kalbėti apie kelių koridorius, galim kalbėti apie geležinkelius, nes e, geležinkelių mastas e, yra ribotas. Keliais galima pasiekti žymiai daugiau atokesnių vietovių Bet tuo pat metu geležinkeliai e, konkuruoja su keliais ir e, su kitomis transporto rušimis. Galiu pasakyti, kad mes labai jautriai vertiname tą disbalanso buvimą kai kuriuose e, Europos vietose. Maiklas sakė, kad jau yra padaryta labai daug darbo, mes tas problemas bandome spręsti sistemingai. Galiu Jums taip pat pasakyti, kad dabar ketiname žengti daugiau žingsnių užtikrinant dalyjimuose ekonomiką viešajame transporte, tai bus naujas mūsų politikos elementas, tačiau tuo pat metu mes glaudžiai bendradarbiavame su kolegomis iš Europos komisijos, nes norime pašalinti spragas, nekalbam tik apie elektrinius automobilius, kalbam apie švarę energiją ir e, automobilių naudojimą energiją. Dabar mes e, labai daug darome kartu, ar galime tą padaryti greičiau, turbūt taip bet stenkimės rasti geriausių būdų, kaip tą padaryti, patiems savęs nesugriaunant. Mūsų pasiektas pagreitis turi išlikti. Mes e, žinome, kad Šveicarijoje geležinkeliai jau šimtų procentų yra elektrifikuoti, Vokietija tik 60 procentų, taigi toli gražu dar elektrifikacija neišbaigta. O mano klausimas būtų toks mokestis už atstumą buvo pasiūlytas. Atrodo, kad nepatvirtintas jis. Tai kasgi meluoja dabar jūs ar Aleksandras Dopir? Tas 25 procentų fiksuotas mokestis už atstumą. Aš nežinau, kaip Aleksandras Dobrinas tokį skaičių rado, kur tokį skaičių rado, bet mes pasiūlėm labai aišku rinkliava už atstumą, nes tik tokiu būdu mes galime įtraukti papildomus elementus. Kol kas mes dar e, pasipriešinimo daug negirdėjome, kai kurios valstybės jau e, yra išsakiusios savo nuomonę, dėl, e, nes jos turi eurovinėtes, tos metinius libdukus, bet turime pakankamai tvirtų argumentų, rodančių, kad pasirinkta metodika buvo tik laikina ir greičiausia dar prieš įdėgiant vinjetės metodą turėjo būti dėktas mokestis už atstumą. Dabar tikimės, kad e, bus e, rastas tolesnis žingsnis. Dabar žodis. E, kolegai, pirmiausia, pirmininkė, aš noriu paklausti, ar buvo sunku įgyvendinti priimstus teisės aktus? Mes žinome, kad yra leidžiama važiuoti į maršruto valstybę, per septynės dienas galima važiuoti, o paskui reikia jų išdingti e, iš valstybės. Ir čia buvo ta rimčiausia spraga. Bet yra vienas sakinys, kuriame yra sakoma. Išnaudojus vieną kabotažo laikotarpį e, maršruto valstybėje, sunkvežimis turi grįžti į savo kilmės valstybę. Tokiu būdu būtų išspręstos visos problemos. Bet ką jūs dabar pasakėte? naujajame pasiūlyme. Aš tikiuosi, kad jūs išspręsit problemas, o neprikursit naujų. Ką jūs dabar padarėte? Problemą permetėte iš e, tolimųjų reisų, nes čia didžiausia problema egzistuoja Švedijoje, Danijoje, visoje Šiaurės Europoje. Į kitas dalis. Dabar tie sunkvežimiai pirmadienį iš ryto gali atvažiuoti į valstybę ir penkias dienas važinėti kiek tik nori dabar mes bandom pakeisti formuluotę ir nebekalbam tik apie tolimuosius reisus, kalbam ir apie vietos transportą. Negali taip būti, kad ES leistų tokiems pasikeitimams. Net ir jūsų valstybė, ponia Bulš, anksčiau ar vėliau pamatys, kad ją užplūsta sunkvežimiai, važiuojantis už pusę kainos ir žudantis vidaus rinką. Jūsų nacionalinius operatorius. Ir ar jūs tada sėdėsit nuleidusi rankas ir kalbėsit, kad reikia galvoti apie atvirą rinką? Aišku, ES negali leisti kitoms valstybėms narėms sutrypti kitų valstybių, valstybių partnerių, kurios nori padori gyventi. Negaliu net patikėti, kad jūs galvoj, planuojate leisti numatyti penkių dienų kabotažą, neribojant operacijų skaičius. E, nuo vilko ant meškos šokam. Neprasprendžiam problemą, bet tik prikuriam dar daugiau. Ar yra klausimų? First of all, first, completely disagree with you that we have. Um, Visų pirma, aš visiškai nesutinku su jumis, kad mes pabloginom padėtį. Pasakysiu, kodėl ir paprašysiu visų gerbiamų parlamento narių. Gal malonėtumėt manęs paklausyti, nes aš žinau, kad e, visiems ta pati problema iškils. Visų pirma, tų trijų operacijų niekas negalėjo sukontroliuoti. Vaštaraštis, kurį turėjo vairuotojai, galėjo e, būti rodomas, galėjo nerodomas, nieks jų nevertė rodyti, nes e, prievalės tokios nebuvo. Tai buvo nekontroliuojama padėtis. Aš pati su policininkais važiavau žiūrėti, kaip yra tikrinama, tikrinami kroviniai keliuose. Padėtis yra siaubinga. Mes bandėm su savo tarnybom uh, pabandyti sukontroliuoti, bet pamatėm, kad neįmanoma. O dabar bus galima sukontroliuoti. Aš netikiu tuo, ką jūs sakote, kad valstybė bus užplūsta kabotažas nuo pat pirmos dienos įeina į darbuotojų komandiravimą. Vadinasi, e, operacijos kaina turės įtakos irgi opera, e, e, veiklos trukmiai. Jokių būdų tai nesukurs nesažiningos konkurencijos. Negalim dabar visą dieną nagrinėti su jumis viso dokumento detalių, bet aš kviečiu jūs pasikviesti mano sekretariato atstovų, jie jums paaiškins visas detalės. Generalinių direktoratų žmonių pasikvieskite, jie jums paaiškins, kaip kas yra. Aš visiškai sutinku, mes galbūt suklydom, galbūt per artimiausius porą mėnesių mes tekstą patobulinsime, bet viską darėme geriausiais kieslais. Norėjome tik tai subalansuoti savo poziciją, norime, kad rinka būtų atverta, to neuždaryta, bet to patu norime užtikrinti, kad kai policija išvažiuoja į kelius, galėtų iš tiesų sukontroliuoti, kas dedasi. Kabotažas buvo rimčiausia problema ES. Pasiskundus, skundžiamasi buvo ne dėl ko nors kito, o tik tai dėl taisyklių neįgyvendinimo. Tad jeigu turite geresnį pasiūlymą, tai dabar turime progą jį aptarti. Bet aš manau, kad mūsų pasiūlymas yra subalansuotas ir mes padėsime tiems, kuriems reikia pagalbos šios taisyklės įgyvendinant. Akivaizdžiai taip nėra. Pone Lundgren, laiko nebėra. Keturios minutės kiekvienam yra skiriamos. Todėl leiskim kitiems pasisakyti, nes kiekvienas iš jūsų čia teiksite po daugybę klausimų, tai jūsų problema. Aš esu tik tai moderatorė. Mes jau taip labai vėluojame, todėl kitiems kolegams leidžiu tik tai po vieną minutę kalbėti. Ponas Dėly pirmiausia. Mes įmadam lapai. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu du trumpus klausimus, Ma, kurie yra susijęs su jūsų nuomonė. Polsio laiko klausimas. Kaip žinote, kai kurios valstybės narės turi labai griežtas naisyklės taisyklės dėl savaitinio polsio laiko. Ar nebūtų logiškiau jūsų nuomonė pasiūlyti sustabdyti naujų nacionalinių taisyklių taikymą prieš priimant naują mobilumo paketą, nes jame irgi apie tai yra kalbama. Antras klausimas būtų toks. Ar mobilumo paketas vienai par kitaip įtakos dabar vykstančias pažeidimų procedūras, kurios yra svarstamos Europos teisingumo teisme dėl minimalaus atlyginimo kai kuriuose valstybėse? Nacionalinių taisyklių suspenduoti negalime. Kadangi laiko nedaug, Mes išklausysim jūsų klausimus e, iš karto ir ponė komisijos narė atsakys. Čia po afirmacija iš pentru domna komisar dar man. Visų pirma, noriu gerbiamą komisijos narį ir kolegos šitą jums pasakyti. Nei autobusai, nei sunkvežimiai skraidyti negali. Kaip bus su 561 reglamentu, kuris nėra deramai interpretuojamas kai kuriuose valstybėse? Ar ES užteks saugių stovėjimo aikštelių? Tai, kad jų nėra, labai apsunkina vairuotojų uh, poilsio galimybės. Uh, vairuotojai negali tiesiog įtilsėtis į viešbučius. O kaip bus su prekėmis, kurios yra vežamas, jeigu, uh, kaip jas galima bus palikti, jeigu nėra saugių aikštelių? Ponas Vandalin. Louis, wie dat inscrit? Ja, voorzitter, dank u wel. Uh... Ačiū labai pirminkė. Matome, kad uh, kol kas kabotažo nepavyks sukontroliuoti, kažin ar ateityje galėsime tai padaryti, bet kuriuo atveju akivaizdu, kad kurios nors valstybės narės valdžios institucijos nepajėgios pačios to padaryti. Vis tiek bus bandoma um, užsimti tokią praktiką, tad reikia jau dabar numatyti visas tas taisyklės. Ir aš noriu paklausti, kodėl mm, neuždrausite kabotažo, faktiškai e, tik pabloginate situaciją savo dabartiniais veiksmais. E, kalbant apie automobilių parkus ir saugą šioje srityje. Iš tikrųjų, kalbėjome jau ne vieną kartą, kad galima skirti nemažai lėšų ir jų tų lėšų yra, kad būtų užtikrinama sauga. Reikia tiesiog jas tinkamai investuoti ir imtis veiksmų. E, Ačiū. Aš norėčiau dar kartą apie poilsio laikus pakalbėti. Trūksta infrastruktūros, kas turi atlikti patikrinimus, kas turi atlikti priežiūrą kieno tai atsakomybė, jeigu, pavyzdžiui, vežamos greitai gentančios prekes, kas mokės už draudimą, jeigu kas nors e, pavogiama, kaip e, kovoti su papildoma biurokratijos našta, juk e, yra nemažai mažų įmonių, kuriuose dirba vos keli sunkvežimų vairuotojai, o jiems reikės išversti dokumentus raštu įvairias kalbas, tos sutartis turės būti verčiamos ir biurokratija padidės, nesumažės. Be to, ką komisija nori daryti, kad atsikratytų tų fiktyvių įmonių. Tas klausimas taip pat labai svarbus, bet to kyla klausimas, kaip žadate tvarkytis su įvairiomis atlyginimo sistemomis. Jų yra labai daug. Ir būtina užtikrinti, kad vairuotojai gautų panašų atlyginimą valandinį. Ačiū. Trys trumpi klausimai, be kita ko, dėl formulių. Kaip e, bus e, užtikrinamas suderinimas, e, kaip bus atliekami patikrinimai. Dar dėl eurovinietės noriu pasteirauti jeigu bus e, taikoma e, viena bendra e, metinė suma, galbūt tai paskatins naudotis labiau šalia esančiais keliais sunkvežimių vairuotojai dažniau važiuos tais B tipo keliais, už kuriuos neturi mokėti. Na ir dėl kabotažo, kaip planuojate kovoti su šią problemą tarp valstybinių lygmenių? sunku tokiamis aplinkybėmis užtikrinti tinkamus patikrinimus. Ačiū dabar, ponė Šmit. Ačiū. Labai džiaugiuosi, kad e, pagaliau sulaukėme šio teisės aktų rinkinio. Šiandien norėčiau šiek tiek pakalbėti apie eurofiniečių direktyvą. Komisija kalbėjo apie tai, kad turėtų išplėsti eurovinietės galiojimą, kad jį būtų taikoma visoms transporto priemonėms, kad e, tai būtų pagrysta taip atskratytume diskriminacijos, tad noriu pasiteirauti, gal galėtumėte paaiškinti, kodėl komisijos nuomonė e, reikia europinio sprendimo. Pavyzdžiui, kalbant apie kelių mokesčius, E, be to minėjote e, sunkių transporto priemonių e, mokesčius ir jų galiojimo pabaigą. Ir kalbėjote apie tai, kad bus tam tikrų pakeitimų, kad bus keičiami mokesčiai, kad būtų apriepti ir privatus automobiliai. Mm, taigi kila įvairių klausimų. Be to, kalbėjote apie tai, kad yra numatomas tam tikros lėšos iš anksto. Reikia turėti omenyje, kad kai kurie mm, į darbą automobiliu vykstantis žmonės e, priklauso nuo šios transporto priemonės, nes neturi jokios kitos e, transporto rušies, kurią galėtų pasinaudoti, kodėl ir jiems e, turėtų tekti mokėti tą ypatingą specialų mokestį, jeigu jie neturi jokio pasirinkimo. Be to noriu pastirauti dėl konsultacijų procesų, dėl visų šių direktyvų. Ačiū. Pone Šmit, aš taip pat esu e, kalbėtojų sąraše, man tai reikia dešimties sekundžių. Aš noriu tiesiog pasiteirauti, kodėl euro e, vinjetė e, taikoma sunkiosioms transporto priemonėms, tik sunkiosioms transporto priemonėms, o dabar sakote, kad turėtų būti ir privatiems automobiliams taikoma. Uh, E, tarsi užpildėme spragas, darome pažanga, daug kas e, daroma jau nebe savanoriškų pagrindų, sprendžiamos klimato problemos, tad tikrai nenorėtume, kad dar būtų dėlsiama, svarbu, kad veiksmų būtų įmamasi jau dabar. Ačiū. Aš e, noriu pastirauti dėl taršos mokesčių, dėl atitinkamų mm, nuostatų. Laiko nėra e, daug e, ir mane ypač domina mokesčių taikymas privatiems automobiliams. Aš noriu pastirauti, ar komisija yra atlikusi kokį nors vertinimą, kuris buvo paskelbtas viešai, kad su juo būtų galima susipažinti. Dėl taršos mokesčių direktyvos Jas siekiama užtikrinti, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms nekiltų papildomų nepagristų išlaidų. Galbūt ilgainiui būtų geriau sukurti vieną bendrą europinį mokesčių surinkimo požiūrį. Ačiū dabar ponas Bach. Ačiū. Dėkuoju komisijos nariai už pristatymą. Yra pora klausimų, kuriuos norėčiau iškelti. Buvo tam tikrų įvykių e, Liuksemburgė profesinėse sąjungose, kai su jomis nebuvo pasikonsultuota. Minėjote, kad e, socialinėme dialoge dalyvavo visi suinteresuotieji subjektai. Ar su visais pasitarta? E, kita vertus, noriu pasteirauti dėl patikrų pagal šiuos teisės aktus. Valstybės narės nevykdo savo įsipareigojimų dėl patikrinimo lygių, e, kuriuos jos pačios užtikrina. Tad kyla klausimas, kaip e, valstybės narės bus priverstos užtikrinti, kad e, būtų taikomos tinkamos kontrolės priemonės. Ponas... Ta pati tema. E, taisyklės egzistuoja, bet jų nėra pakankamai uh, tikrinama, kaip jos įgyvenamos, nežiūrima, kaip jos įgy, uh, e, realizuojamos ir naudos atrodo jokios nėra. Jeigu neįmanoma sukontroliuoti, tai yra viena iš ES problemų, bet turbūt ir valstybės narės nesistengia pakankamai. Uh, jau yra sakoma, kad 25 valstybės narės nėra įgyvendinamos nustatytų taisyklių. Uh, kaip e, komisijos narė, kodėl gali būti įsitikinusi, kad dabar valstybės narės ims ir pradės įgyvendinti tuos teisės aktus. Ajala Sender. Gracias, presidenta. Sí, la verdad. Ačiū, pirmininkė. Taip, e, dėkuoju. E, pirmininkė, ačiū komisijos nariai už tokį subalansuotą teisės aktų rinkinį. Visi džiaugiamės, vakariau jau sulaukę. Bet, žinoma, Mums labai rūpi, kad būtų atsižvelgta į mūsų nuogastavimus. Minėjote dėl eurovinietės, kad mokesčiai bus grindžiami atstumu. Ar buvo atliktas koks nors tyrimas, kad paaiškėtų, jog taikant kitokius mokesčio apskaičiavimo principus būtų susidarytų kažkokių papildomų sąnaudų? Kaip Jums atrodo, ar būtų galima tokią sistemą taikyti ir kitiems sektoriams? Pažiūrėkime, ar kitiems tai tiks. Reikia užtikrinti, kad mobilūs darbuotojai netaptų įkaitais dėl visų šių taisyklių. Ir reikia tikrai skirti dėmesio tokiems klausimams kaip judėjai sąrašai. Toliau kalbant apie stovėjimo aikštelių saugą. bus gyvenimas gana didelis projektas, kuris e, aprieps bent jau tente tinklą. Tad reikia pagalvoti apie tai, kokią naštą tai sukurs. Ačiū. Dėkuoju komisijos nariai. Judumo e, teisės aktų rinkinys e, apriepia aštuonis teisėjų kuros aspektus susijusius su transportu, su eismu jūrų transportas, aviacija, oro kokybė ir kiti. Dėl kabotažo jūsų pasiūlymas mano rinkiminėje apygardoje vertinamas kaip tiesiog atviras kvietimas taikyti kabotažo praktiką. Žodis komisijos nariai. daug klausimų dėl kabotažo, dėl e, saugos stovėjimo aikštelės, kitų klausimų. Ačiū. E, dėkuoju visiems už klausimus. Nežinau, ar galėsiu visus atsakyti įsamei, bet e, žinoma, galėsime kalbėtis ir vėliau. Darysime viską, ką galime, kad paaiškintume visus šio teisės aktų rinkinio elementus ir aspektus. E, Pone pirminkė jau paminėjo, kad yra daug klausimų dėl poilsio laiko, e, tinkamų stovėjimų aikštelių vairuotojams. Noriu pasakyti, kad mes nuolat primename valstybėms narėms užtikrinti ir netgi dabar jos turi užtikrinti saugias stovėjimo aikšteles vairuotojams net ir pagal mūsų finansavimo mechanizmus labai e, remiami projektai, kuriais e, siekiama užtikrinti saugą stovėjimo aikštelėse pagal bendrą finansavimo principus. Tokie projektai e, labai tinka įgyvendinti mišrių pagrindų bendro finansavimo pagrindu, tad tikrai galite ir patys e, dalyvauti tokiuose projektuose, juos įgyvendinti, kad e, kurtumėte saugias e, stovėjimo aikšteles, o mes jums padėsime. Ir žinoma, laukiu jūsų pasiūlymų šiuo klausimu, ką galima padaryti papildomai, kad mes galėtume taip pat papildomų pastangų dėti, kad užtikrintume saugias stovėjimo aikšteles ir kitas erdves nes be to, žinoma, nebus galima gyvendinti šių teisės aktų. E, toliau kalbant apie suskaitmeninimą, kelių mokesčius ir visą kitą. Pirmiausia, reikia e, patikslinti, kad valstybės narės turi teisę spręsti, ar imti e, kelio mokestį ar ne. Bet jeigu jos nusprendžia apmokestinti naudojimasi keliais po 2027 metų, tas apmokestinimas turi būti grindžiamas atstumu ir turi būti atsižvelgiama į išorės aplinkybės. Taigi visi turi 10 metų, kad galėtų prisitaikyti. Tai e, nuspėjama tvarka, e, tai nuspėjama investiciniams projektams, kad investuotojai žinotų, e, į ką investuoja. Taigi siūlome visiems kas dabar bando įgyvendinti kokius nors pakeitimus, atsižvelgti į tai, kas vyksta skaitmeninimo srityje, orientuotųsi į tai, kas bus numatyta ateityje. Kodėl atstumu turi būti remiamasi? Euro, pagal europinietės tvarką dabar, dabar nėra numatyta atsižvelgti į išorės aplinkybės ir uh, siūlome remtis asmų būtent todėl, kad būtų galima atsižvelgti išorės aplinkybės. Kitais metais, 2018 e, metais, e, daug kalbėsime apie įvairias transporto rušis, jų naudojimą, jų saveikumo užtikrinimą, e, daugeliu transporto rūšių paslaugų dėgymą, žiūrime, kur trūksta ko nors, kur reikia užpildyti spragas. Svarbu, kad e, visam e, Europos transportui būtų taikomas vienodo lygio suskaitmeninimas. Ir būtent keliuose norime jį dėkti pirmiausia. Jokių būdų e, mokesčiai nebus vienodi. Mm, valstybės narės skiriasi ir mokesčiai negali būti vienodi, bet turi būti taikomas tas pats mechanizmas, tie patys standartai. Kodėl svarbu turėti europinį sprendimą? Todėl, kad toks suskaidytas požiūris uh, E, nėra palankus tarp valstybinėms paslaugoms, o ES vidaus e, rinka e, siekiama būtent užtikrinti kuo palankesnę infrastruktūrą tarp valstybinėms paslaugoms. Taigi reikia tam tikros struktūros, sistemos, kad tai būtų tam tikra vieno langelių sistema. Pirmą kartą vežėjai keliuose galės Tiesiog e, e, ta viena sistema naudotis, per ją bus galima užsisakyti e, paslaugas, už jas atsiskaityti ir taip toliau. Daugelis paslaugų per vieną operatorių. Tad Tai tikrai tinkamas kelias, norint e, daryti pažangą. Žinau, kad jis kelia sunkumų tam tikroms valstybėms narėms, galbūt ir anksčiau nebuvo optimalių sprendimų, bet mes tai žinojome. Žinojome, kad e, toks naujas sprendimas taip pat e, bus susijęs su tam tikrais sunkumais. Tačiau mes norime formuoti transporto sistemą iki 2030 metų. Mūsų įmonės jau investuoja į ryšio sprendimus, autonomiškus sprendimus, tai e, būtinas e, žingsnis, norint visą tai atsižvelgti. Kalbant apie administracinę naštą, net ir mažiems e, vežėjams, matysite, mes jums pateiksime visą analizę, kurią atlikome. 60 procentų administracinės naštos bus atsikratyta. Ji taps gerokai mažesnė ir tai labai svarbu atliekant patikrinimus um, keliuose vairuotojams nebereikės turėti kelių lagaminų įvairių dokumentų uh, kabinoje transporto priemonėje. Galima uh, naudotis įvairiomis duomenų uh, bazėmis. Policija vykdanti kontrolę galės tiesiog pastikrinti viską duomenų bazėje. Tai viską gerokai supaprastins. Tikiuosi, kad dar turėsime progų jums visą tai paaiškinti išsameu. Nežinau, kiek dar man laiko lieka. Šalis pačios priims sprendimą, už kuriuos kelius imti mokesčius. Komisija to nenurodys. Bet e, jeigu nuspręsite taikyti mokesčius, turės galioti vieninga sistema kad e, nereikėtų dešimties e, libdukų, kurių po to e, sunku atsikratyti. Mm, sunkvežimiams tai bus privaloma tokia elektroninė mokesčių mėmo tvarka, atrodo, iki 2023 metų infrastruktūra jau yra keičiama, žinome, kas mūsų laukia. Be to mes ne šiaip savo sugalvojame tą skaičių, pasteiravome uh, visų kelio mokesčių surinkimo sistemų operatorių e, dėl jų investicinių ciklų, dėl e, to, kokia yra padėtis šiame sektorėje. Būtent taip e, įvertinome viską, kas dabar egzistuoja infrastruktūros prasme, kokie yra investicijų ciklai į infrastruktūrą ir ką sako dabartiniai infrastruktūros naudotojai. Ačiū komisarė, ačiū, kad e, buvote čia šiek tiek ilgiau nei buvo numatyta. Na, aš manau, kad galime jūs e, pasveikinti. Manau, kad jūs tikrai e, greitai vėl pas mus grįžite. Duris, mūsų duris jums atviros. Reikia, manau, kad diskusijos vyks dar keletą mėnesių, reikia, kad parlamentas, komisija palaikytų ryšius. Taigi, ačiū, kad atvykote minutę. Alors, Madame la commissaire va rester avec nous, mais je... Taigi komisarė lieka čia su mumis, bet aš paprašysiu dabar nutraukti internetinę transliaciją. E, vieša transliacija baigta, nes mes dabar pradėsime uždarą posėdį. Tiems, kuriems nepriklauso čia būti, duosiu laiko išeiti iš salės. Čia gali likti visi parlamento nariai ir sekretoriato darbuotojai. Les députés, les assistants, vous pouvez rester. Taip pat gali likti ir parlamento narių padėjėjai.